Could you take your seats now, please? Everybody. I apologize for the slight delay. Prašau visus susėsti į savo vietas. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Bandžiau e, išsiaiškinti, ar atvyko į posėdį visi, kurie turėtų jame dalyvauti. Taigi, Pradedame posėdį. Norėčiau priminti nariams, kad šiandien rinksime komiteto valdybą, išrinksime komiteto pirmininką ir keturis vicepirmininkus pagal darbo tvarkos taisyklių 191 tai-, taisyklę. Pirmiausia, rinksime pirmininką, o po to vicepirmininkus. Darau prielaidą, kad kvorumas yra. Ir dabar norėčiau paprašyti paskelbti kandidatus į pirmininko postą. Silvy, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu prancūziškai, jums leidus. tikriausiai nieko nenustebins, kad Alde frakcija pristatys jums visiems žinomą kandidatą. Kandidatę mes tikrai džiaugiamės Sharon Bals darbu. Mes tik, tikrai daug nuveikėme, prisimenu visus trilogus, kuriuose draugė dalyvavome, bet noriu pridurti vieną dalyką. Reiktų labai aiškiai pasakyti štai ką. Prisiminkime komiteto mandatą ir ypatingą eurozonos situacijos ir ekonominės krizės aktualumą. Mes e, Alde frakcijoje dažnai kalbame apie e, padėtį eurozonos valstybėse. E, kalbame apie tai, kad komiteto pirmininkė yra, buvo ne iš eurozonos valstybės narės. Mes dirbame drauge, tačiau nepaisant taut, pilietybės aspektų mes dirbame nepaisydami šių dalykų Europos integracijos vardan. Ir aš suprantu, kad kai kuriems iš jūsų gali kilti kai kurių klausimų. Galbūt vieną dieną viskas pasikeis, tačiau norėčiau priminti, kad euras yra ES valiuta ir kad kai kurios valstybės yra paskelbusios uh, tam tikras išlygas e, tų eurozoną reglamentuojančių taisyklių taikymui ir todėl siūlau ponę Sharon Bowles kandidate. Po, Žan Polkozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl darbo tvarkos. Kadangi renkame e, komiteto vadovybė. Galbūt tuo tarpu būtų tinkamiau, jeigu posėdžiai pirmininkautų vyriausiasis e, amžiumi asmuo, tai būtų mūsų šarmingoji Astrid, bent jau per rinkimus. Ir pratesant Silvigų lerminti, <clears throat> manau, kad reikia nepamiršti ir atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos išgyvename, būtų gerai, kad komiteto pirmininkas ar pirmininkė E, nebūtų, netaptų pranešimų referentų, referentė ar šešėliais referentais, nes pirmininkui tenka tarpininko vaidmuo. Žinau, kad jūs paprastai to nesijimate, bet, na, tiesiog tai aktualu e, diskusijų e, aiškumui užtikrinti, bet kitą vertus aš mielai balsuosiu už jūs kaip kandidatę, kaip pirmininkę. Dėkuoju, aš suprantu, kad jums gal ir kiek keista, kad aš dabar pirmininkauju šiam posėdžiui. Nes, nes posėdžiui per rinkimus gali pirmininkauti arba e, baigintis kadenciją pirmininko, komiteto pirmininkas arba jam nenorint to daryti vicepirmininkas. Tokios yra taisyklės. Ir iš tikrųjų, kai tik tai yra formuojama komiteto vadovybė, tuomet posėdžių pirmininkauja vyriausias komiteto narys. Tačiau, kai pusėjus kadencija yra perinkamas pirmininkas, tuomet ir yra taikoma kita procedūra. Taigi savo klausimus galite adresuoti Konstitucinių reikalų komitetui. Pone Astrid iš tikrųjų pirmininkavo mūsų posėdžiui, mūsų kadencijos pradžioje. Jį e, tai puikiai atliko, tačiau dabar takome kitą procedūrą. O jeigu jūs norite, Astrid, galite prieiti prie manęs ir mes galėsime pirmininkauti kartu. Astrid, prašau. Na, paprastai. Paprastai e, iš tikrųjų taikomos gal tos taisyklės, kurias jūs ir minėjote, tačiau man atrodo, kiek keista, kad e, dabar renkant pirmininką, kurio jūs esate kandidatai į pirmininko vietą, jūs toliau pirmininkaujatės šiam posėdžiui. Taip, jeigu norite, e, aš galėčiau atlikti stebėtojų ir tikrintojo darbą, kaip bus balsuojama, nes balsavimas bus slaptas. Pirminkė, Iš tikrųjų, gal man irgi būtų patogiau ir geriau, jeigu, būtum, jeigu būtume takę kitą procedūrą, bet yra taisyklės tokios, kokios yra. Ačiū už sutiktą žodį ir aš norėčiau savo frakcijos vardu taip pat pasakyti, kad, kad mano pasiūlymas būtų suformuluojamas ne jūsų asmens linkme, bet tačiau aš norėčiau bent jau pasakyti bendrus žodžius visiems asmenims, kurie užimta pirmininko postą. Ir mano žodžiai bus, ir tiksliau mano frakcijos žodžiai bus skirti bet kuriam Europos parlamento nariui. Iš esmės, ne, vien, ne vienas Europos parlamento komitetas nėra dabar taip įdėmiai nagrinėjamas ir taip stebimas kaip mūsų ekonomikos komitetas. Todėl mums turėtų būti savaime suprantama, kad mes e, bet kuriuo atveju e, užtikrintume, kad e, asmuo tik tinkamai vykdytų savo pareigas nustatytas jo mandate ir kad bet kuriuo atveju būtų šis asmuo nesujęs jokiais korupciniais arba kitokiais dalykais. Taigi ir Aš norėčiau pasakyti, kad ir jūs tam turėtumėt pritarti, jeigu jūs būsite vienintelė mūsų kandidatė, kuri bus plojimais arba bendru pritarimu patvirtinta. Aš manau, kad šios žodžius turėjau pasakyti, nes bet kuriuo atveju ES piliečiai to iš mūsų tikisi ir me, tikisi, kad mes laikysimės mūsų nustatytų taisyklių kiekvieną progą gyvenime. Dėkoju, Svenai. Na, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad pritariu tam, ką pasakė Žan Polis apie dėrybas, kurios vyksta rengiant atskirius dokumentus ir šio komiteto pirmininko vaidmenį Aš manau, kad e, šiam klausimui turėtume skirti daugiau laiko. Apgailėsnauju, kad e, turiu tai paminėti, bet e, iš esmės noriu pritarti ponui Gozės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu būtų taikyti griežtai darbo tvarkos taisyklės būtent šiame komitete. Be to labai svarbu yra laikytis ir etikos kodekso. Moraliniai įsipareigojimai turi būti prioritetiniai mūsų komiteto nariams, ypač dabar, kai mes svarstome klausimus susijusius su finansinė krize. Todėl turime laikytis griežtai etikos normų ir griežtai laikytis įstatymo raidės Tai yra įtin aktualu, kai mes deriname įvairių, e, įvairių grupių interesus. Viešasis interesas turėtų būti mūsų prioritetas visuomet. Ir manau, kad kaip ir praeitie, busimame savo darbe, mes turėtume elgtis taip, kad niekas negalėtų mūsų paveikti, įtakoti ir tam, kad niekas nekiltų abejonių dėl mūsų rengiamų teisės aktų. Kei. Okay. Werner? Werner? Ja, äh, wir haben ja eine. Taip, äh, iš tiesų mes čia sutarėme dėl eilės tvarkos. Äh, Sharon Bowles pirmininkavo dviejų su, pus, su pusę metų, liberalai ją buvo, buvo rekomendavę, mes net nebejojame, kad ji bus iš, išrinkta dar kartą, nors atsižvelgus dabar į finansinę uh, E, krizę, e, manau, kad mes mums reikėtų dar kito liberalo. Tačiau aš norėčiau pritarti Svenui Gieguldui. Ir iš esmės mes čia kalbame apie Elksenos kodeksą ir ponas e, Giguldas, kadangi sukūrė savo netgi grupę, kuris stebi eurozonos veiklą, aš manau, kad tai nėra labai moralinis dalykas. Dėkuoju, tais laikus aš sureaguosiu visas šias pastabas. Dabar kei. Ačiū. Europos konservatorių reformatorių frakcija mano, kad pirmininkas turėtų būti visuomet e, nešališkas. Tam, kad e, jis galėtų neprimesti savo nuomonę komiteto nariams, bet kad galėtų tinkamai e, derinti įvairių komitetų narių interesus. Ir todėl mes pasiūlėme savo kandidatą į parlamento pirmininko postą. Mes manome, kad jūs e, per visą savo darbo laiką elgėtės nešališkai, labai politiškai ir dėl to mes pritarėme jūsų kandidatūrai. Ačiū iš tiesų, aš nenorėčiau kalbėti ilgai. Aš manau, kad visi svarbiausi dalykai jau buvo paminėti. Aš taip pat e, pritariu procedūrai ir taip pat prisijungsiu e, prie tų pastabų, kuris buvo pasakytas apie rinkimus. Aš jūs perrinksiu antrą kartą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Pabandysiu atsakyti kai kuriuos e, išsakytus pastebėjimus. Kiek man pavyks, stengsiuosi, kad visi komiteto ir komiteto biuro nariai savo darbę paisytų mm, Elgesio kodekso. Man atrodo, kad iš patirties, pažindami mane, žinote, kad aš stengiuosi būti bešališka. Kalbant apie darbo krūvį, mūsų laukiančias užduotis mums reikia apsvarstyti daug klausimų, taip pat ir koordinatorių posėdėje, kai kuriais atvejais, kai niekas nenori prisimti kai kurių darbų, tenka, juos tenka prisimti pirmininkui. Ir kolegos jau pastebėjo, kad uh, Aš pati ir vicepirmininkai imamės nemažai tokių užduočių, nes tik, tiksliau di, daugiau vicepirmininkai, nes man tenka ir taip nemažai darbų. Taigi, atsižvelgiant į tai, kiek trilogų mūsų laukia ir kaip mums kaip tenka tuose trilogose dalyvauti ir juos varkyti, kaip pirmininkas, pirmininkė negali e, ten dalyvauti. Pone Makartį e, pavaduoja mane. Ne, nežinau, kaip su galimybė būti referentu ar šešėliniu referentu. Čia gali iškilti sunkumu. Bet bandome visus tokius atvejus spręsti kiek įmanoma tinkamiau. Man atrodo, kad man iki šiol pavyko neperžengti savo man suteiktų įgaliojimų ribų. Ir dabar norėčiau uh, pradėti pirmininko rinkimus ir vicepirmininko rinkimus. E, rinkimai vyks pritarimu. Taigi, pirmininko rinkimai, penkininkas rinkimai tai yra gana keistą padėtį mane statantis e, momentas. Ar jūs pritarėte mano išrinkimui į pirmininkus? Ačiū. Į pirmojo vicepirmininko postą kandidatas yra Žon Polis. Ar pritarėte? Aš nesu kandidatas į, šią, į šį postą, aš bevelyčiau likti kandidatu ir siūlau Pablo Zelba į šį postą. Pablo, do you consent? Pablo, ar sutinkate? Pinta. Taip, pirmininkė. Case, uh, Tuo atveju renkame pirmąjį vicepirmininką taip pat pritarimu. Thank you. Man atrodo, kad jums dabar teks paėjėti ir pereiti atsisėsti čia. Pablo. Thank you. Thank you very much. Uh, and now... Ačiū. Toliau antrojo vicepirmininko rinkimai. Udo, jūs turite pasiūlymą. Frau Alin. <laughs> Norėčiau e, pasiūlyti kolegę Alimą Katį. Alin. Arlin. Ar sutinkate? If you would like to join us. Taip pat prašyčiau jūsų perėti atsisėsti prie šito stalo. Okay, thank you very much. Uh... Ačiū. <clears throat> Trečiojo vicepirmininko rinkimai. Žanai Poli, jūs turite pasiūlymą. Taip, pirmininkė, siūlyčiau ponas Tolojanovą į šį postą. Uh, Ačiū. Teodorai, ar sutinkate? Jei taip, tuomet prašome perėti čia, sėsti. And finally for the fourth Vice President Udo. Udo ir kas taps ketvirtuoju vicepirmininku? Uh, next... Norėčiau vicepirmininkui pasiūlyti Eva Čiklūną. Pasiūlyti. Žinoma, kad e, šis, šis kolega dabar negali dalyvauti posėdėje, tačiau, tačiau tikrai sutiks, jeigu mes paskirsime jį ketvirtuoju vicepirmininku. Žinome, kad jis neprieštarauja, tai jį pritarėme transporto, transportavimas ES sunkumai kartais e, sukelia rimtų kliūčių atvykti į posėdį. Žanai, Poli, jūsų mikrofonas įjungtas. John, John Paul, your mic microphone is oui. on. Okay, thank you. That's okay. Um, so we can now move Taigi galime pereiti prie posėdžio darbo tvarkės. Visų pirma, tvirtiname darbo tvarkę, niekas neprieštarauja, darau prielaidą, kad darbo tvarkiai pritarėme. Pirmininkės pranešimų nėra. Ir todėl pereiname prie 8 ir 18 punktų, tai yra prie e, pirmosios klausimo tema valstybių skolų krizė Europoje, dabartinės priemonių vertinimas problemų sprendimas ateityje dalies. And, and Okay, where are they? Is the singer? There. Where is he? well, I haven't congratulated you. Oh, right, thank you very much. okay. Right. If, the, if those that are leaving will, will leave quiet. Prašau tų, kurie išidinėja iš salės, daryti tai tyliai. Uh, thank you for that, uh, for bearing with me. I was just waiting until every... Dėkuoju Jums už Jūsų kantrybę. Laukiau, kol susirinks visi mūsų svečiai, su mūsų prelegentai. Deja, turėsim, turėjome padalinti šios klausimus į dvi dalis, nes ne visi galėjo atvykti šiandien. Taigi, jeigu jūs domina antrosios sesijos uh, klausimą, turėsite ateiti rytoj. Šio klaus, šių klausimų e, tikslas yra išnagrinėti tarp vyriausybinės e, paskolas Graikijai, kurios buvo suteiktas pagal finansinio stabilumo mechanizmą. Ir e, taip pat mes bandysime išsiaiškinti, kaip veikia šis mechanizmas. Atsižvė, pakalbėsime taip pat ir apie, ir apie Europos finansinio stabilumo mechanizmo poveikį galimam ES biudžetui ir jums yra žinoma, kad finansinio mechanizmo, stabilumo mechanizmo, mechanizmas yra finansuojamas iš ES biudžeto. Ir todėl mes, Europos parlamentas, privalome išsiaiškinti, kaip yra išleidžiamos šios lėšos. Pirmiausia, aš suteiksiu žodį Miroslavui Singeriui, Čekijos centrinio banko prezidentui, o po to žodis bus suteiktas Andrėjas Boč, kuris yra Europos profsąjungų instituto vyriausiasis mokslinis darbuotojas. Taigi, ponas Singeris, dėkoju Jums, dėkoju gerbėjai Europos parlamento nariai už tai, kad mane pakvietėte čia. Aš kalbėsiu gan trumpai, nes esu parengęs savo, savo prezidentę raštu, kuri yra Jums išplatinta. Aš kalbėsiu daugiausia apie finansinio stabilumo mechanizmą, bei pakomentuosiu kitas jau taikomas arba rengiamas priemonės. Norėčiau pateikti Jums finansinių rinkų ir e, investuotojų, taip pat ir potencialių investuotojų perspektyvą Europoje, nes man atrodo, kad būtent tokia perspektyva yra svarbiausia, nes būtent uh, investuotojai ir finansų rinkos mažiausiai pasitikė tuo, kas vyksta dabar Europoje. ECB prieš kalėdas žengė kelias svarbius žingsnius ir pradėjo teikti ilgalaikės paskolas komersiniams bankams. Ir manau, kad taip pat buvo praplėstas priimtinų garantijų uh, sąrašas, taip pat paimta fiskalinis paktas ir kreditingumo mažinimas. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad investuotojams ir ne tik jiems nėra aišku, ką realiai galėtų nuveikti šis fondas ir kaip jį bus renkamos lėšos. Taigi mes norėtume aiškiau suvokti, kam bus taikomos šios fondo lėšos atskiriuose valstybėse narėse ir iš kur, bu, ir iš kur bus renkamos lėšos į šį e, fondą. Nes kol kas mums iš tikrųjų yra neaišku, kokiu, kokius žingsnius, kokius žingsnius e, šis e, mechanizmas. Dviprasmybė reiškia, kad kad rinkose pradėta kalbėti ir apie dar didesnį pasitikėjimą, jau kalbama apie tai, kad gali atsirasti ir antras stabilumo mechanizmas. Ir tai be abejo nuotaikų nepagerino. Antras svarbus klausimas yra, ar užtenka e, šiame fonde lėšų ir kaip jos bus naudojamos. Aš manau, kad e, šis fondas turėtų būti padidintas. Ir dažnai rinkos žaidėjams atrodo, kad nenoras didinti šį fondą reiškia, kad valstybės narės tiesiog nenori mokėti už mažesnės šalis. Toliau siūloma, pavyzdžiui, fondą naudoti kaip garantinį fondą, kuris galėtų padengti iki 20 procentų nuostolių. Mes manome, kad nuostolių bus kur kas daugiau. Toliau sertifikatai. Sertifikatai ir e, kredito, kreditinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandoriai. Tai yra labai opus klausimas. Tačiau mes nežinome, ar tai iš tikrųjų žingsniai, kurių buvo imtasi šiuo klausimu, bus reikalingi. Dar vienas svarbus yra klausimas, ar galės fondas e, pritraukti privatų kapitalą. Na, kol kas mes e, didelio noro iš privataus kapitalo pusės nematome. Kreditingumo reitingų mažinimas. Na, aš manau, kad e, šių, tokių sprendimų poveikis e, bus gan menkas, nes ECB veiksmai tiesiog rodo, kad trumpoje arba e, e, vidutinės trukmės e, perspektyvoje bankai nenorės mokėti už komercinius bankus. Nepakankamas koordinavimas, nepakankamas pastangų sutelkimas taip pat kenkia, kadangi yra neracionaliai naudojami ištekliai ir neaišku, kas už ką yra atsakingas. ES ir eurozona turėtų bendrai kreiptis į Tartotinį valiutos fondą. Ir e, centrinis bankas e, turėtų e, atlikti jam pavestas funkcijas ir turėtų būti atsakingas už finansinio stabilumo mechanizmą. nes panašu, kad jeigu buvo, vyks e, konkurencija, e, ieškant paramos, e, tuomet tai tikrai nepagerins situacijos. Toliau. Fiskalinis paktas. Turiu pasakyti, kad man atrodo, kad jis iš esmės situacijos nepakeis. Nepakeis ir fiskalinio deficito. Jis turėtų geriau atsižvelgti į galimą riziką. Aš esu įsitikinęs, kad investuotojai jau yra praradę kantrybę, kadangi jie mato, kad dažnai yra gražiai kalbama, bet e, realių rezultatų iš e, siūlomų priemonių mes nematome. Aš manau, kad e, mums reikėtų griežto fiskalinio pakto, e, nustatytos palūkanų normos ir jokio įsikešimo iš centrinių bankų pusės. Stabilumo fondo e, lėšos neaišku, ar galės bus e, tinkamai pritaikytos, nes pati e, institucinė struktūra yra įdinga. Ir be to aš manau, kad e, šio fondo dydis yra tikrai nepakankamas. Um, to... Ačiū. Dabar suteiksime žodį ponui Andrijas Boč. Oh, um, thanks, Madam Chair and uh, members of Parliament. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pratesiu e, ką tik kalbėjusio e, kalbėtojo mintį. Turiu pasakyti, kad taisyklės šiuo metu keičiasi praktiškai kas savaitę. Ir svarbiausia problema yra tai, kad reikia daugiau laiko, kad atkurtume pasitikėjimą, nes išgyvename didžiulę pasitikėjimą stokos krizę. Visos priemonės ir instrumentai, kurie buvo įdėkti iki šiol, dėje paremti prielaidą ir manimų, kad problemų esmė yra neatsakingas vyriausybių elgesys ir kad būtent dėl tokio elgesio susikaupė valstybių įsiskolinimai ir todėl esą E, valstybės išlaidas reikia mažinti ir didinti netiesioginį apmokestinimą drastiškai. Ir visos programos yra sutelktos į sritis, kurios beveik arba visiškai nėra susijęs su krizės sukėlusiamis priežastimis ir su valst, krizės sukėlusiamis valstybėmis, pa, taip pat su darbo rinka, socialinės politikos struktūra. Ir todėl Aš abejoju, ar rinkos lankstumo pakaks, kad būtų kompensuojama bankų krizė. Taip pat ir Europos pinigų sąjungoje. Svarbiausi, dažniausiai gimtimi pasiūlymai yra mažinti išlaidas ir didinti konkurenciją, mažinti taip pat pensijas Deja, jeigu bus sumažintos vien viešojo sektoriaus išlaidos, tai tai sukels nuosmukį. Ir noriu priminti Jums, kad paskutinį kartą tai buvo bandoma daryti be. Ir, ir valiuta buvo devalvuota. Kalbu apie Vokietiją ir e, Prancūziją. Valiuta buvo devalvuota nežymiai, kuomet tos valstybės 2064 pažeidė stabilumo e, raugimo pakto reikalavimus. Kila klausimas, ar dabartiniai instrumentai yra nukreipti į teisingą tikslą ir ar jie pasiteisins, ir ar jie pasieks iškelto tikslo. Mano atsakymas yra ne. Man atrodo, kad mes jau pastebėjome, kad Europos pinigų sąjungos sandaroje yra esminių trūkumų, tai yra sąjunga be, be politinio alijanso, o tai neveikia, tai nepasiteisina. O da, ir dabartinėje institucijonėje struktūroje įnamosios sąskaitos deficitas, mokėjimų balanso. E, krizė ir deficitas tiesiog nebuvo numaltyti ir paaiškėjo, kad stabilumo ir augimo pank, pakto nepakankama, kad būtų užtikrintas eurozonos stabilumas. Šiandien žinome, kad vieninga monetarinė politika ir palūkanų normų fiksavimas automatiškai neužkarta kelio e, mokėjimo balansų kriziai. Ypač didžiausiose ekon, didžiausiose ekonominėse valstybėse. Girdime informaciją, gauname informaciją apie tai, kad e, žaibo greičiu e, smunka vyriausybės obligacijų kainos, ypač ta tendencija ryški pastarosios pusantrų metų ir nei, nei vienas iš galiojančių instrumentų nepadėjo uh, pakeisti palūkanų normos, pakelti juos. Palūkanų normų diferencijavimas greuna pasitikėjimą sistema. Tokia situacija išlieka ir šiandien, ji nesikeičia jau kurį laiką, nežiūrint tų priemonių, kurias pristatė ką tik kalbėjęs kalbėtojas, tai yra, kad ECB paskelbė ilgalaikės paskolas. Uh, E, bankams. Tai bent jau prieš, prieš kalėdas, tai bent jau nuramino rinkas, nes buvo baiminamasi, kad pritrūks grinųjų pinigų, kad iš, iškils likvidumo krizė ir susidarys panaši situacija, dėl kurios žlugo Lehman Brothers bankas. Kaip išspręsti pasitikėjimo, kaip įveikti pasitikėjimo krizę? Kalbant apie dabartinės priemonės, tai labai atvirai jos nepadės. Nei stabilumo fondas, nei stabilumo mechanizmas nėra pakankamai dideli tokioms valstybėms kaip Italija ar Ispanija, nekalbant apie Vokietiją ir Prancūziją, kadangi stabilumo mechanizmo fondas yra nedidelis ir tai yra viena iš sudėtinių pagalbinio apsaugos tinklo dalių. Viską reikia vertinti bendrai. neveiklumas, iškilus aštriai grinųjų, grinųjų pinigų srautų kriziai reikš nemokumą. Tai, tai reikštų, kad visiškai nuverties turtas ir kad krizė paplis į kitas valstybės. Patinka mums tai ar ne, bet rinkos toliau akilai stebės ar e-, es narės turi pakankamai politinės valios palaikyti, pareikšti solidarumą, parodyti solidarumą, nežiūrint e, cituojamų skaičių. 2011-aisiais, 2012-aisiais e, susidaro daugiau nei 100 milijardų 800 milijardų eurų e, neapmokėtų vyriausybės, nefinansuoja vyriausybės obligacijų. Ir tikėtina, kad laikotarp 2013 e, refinansavimo poreikiai sudarys apie 760 milijardų eurų. Finansinės priemonės nepasiteisino, jų nepakanka. Taip pat buvo bandoma pasielti kai kurias priemonės, kaip, kaip apsauginius buferius įveikiant iškilusias krizės. Pavyzdžiui, darbo rinkos dereglamentavimas ir, ir taip pat e, valiutų kurso, valiutos devalvavimas taip pat nėra išeitis tai sukeltų e, makro, vidinį makroekonominės pusiausvėros praradimą. Tikriausiai svarbiausia sąlyga e, reikalinga, kad tos priemonės pasiteisintų, tai paskui, kad Europos centrinis bankas turėtų tapti paskutinės instancijos kredito institucija, kaip tai yra Junktinėje karalystėje, Japonijoje ar Junktinėse valstijose. Uh, Europos centrinės bankas turėtų paskelbti, kad jis pasiruošęs e, neribotam laiko tarpu įsigyti vyriausybių obligacijas ir vien tokio pareiškimo pakaktų, kad e, tas krizės e, plitimas sustotų, kadangi laikas taip pat yra labai svarbu. E, būtų geriau, kad ECB kai kuriais atvejais perimtų ir rūpintųsi kai kuriais aspektais, o ne taikyti dabar pasirinktą sprendimą, tai yra didinti naštą mokesčių mokėtojams. Taip pat, kai viena valstybė sukaupė didžiulį einamosios sąskaitos perteklių, per ilgą laiką. Tai, tai nereiškia stiprios, tai nėra stiprios ekonomikos e, požymis, tai veikiau yra tam tikrų problemų e, ženklas. E, valstybės kaip, tokios kaip Vokietija galėtų e, pas, sudaryti sąlygas sunkumus išgyvenančioms valstybėms išbristi iš susidariusios padėties per investicijas. Ir užbaigdamas pirmąjį pasisakymų raundą norėčiau pacituoti poną Reignigą, kuris pasisakys čia rytoj, kuris yra pasakęs štai ką. Jis atsiprašė dėl savo darbo po ECOFIN direktorato vadovo poste Ir pacituosiu tai, ką jis yra pasakęs. Jis pasakė tai vokiečių kalba. Tai buvo klaida, kad mes pirmiausia žiūrėjome valstybės finansus. Mes e, turėjome apriepti platesnį spektrą makroekonominių rodiklių. Turėjom atsižvelgti į e, paskolų plėtrą, į bilansų deficitus, į nekilnojamo turto burbulus ir komisijai e, buvo, buvo reikėję įgaliojimų būtent kovoti su šiomis problemomis, o ne su e, valstybės įsiskolinimu. Uh, jo šiandien nėra, bet norėčiau jam užduoti klausimą, kodėlgi komisija nepasinaudojo jai suteiktais nors ribotais įgaliojimais, nes būtent ponas Reiglingas e, nutraukė darbo grupės darbą, kuri e, domėjosi e, darbo jėgos kaina, taip pat atlyginimų kitimo tendencijomis ES. Taigi tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Um... Ačiū. Šiuo metu Tomas Manas ir Elisa Ferrero yra įtraukti į, kalbė, į klausėjų sąrašą. Taigi gal e, Udo, matau, nori pasakyti, kas nors dar turėtų klausimų. Astrid, matau. Taigi, vėliau jau turėsime laiko, spontaniškai pasakysime. Tomai, dabar jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Bočiai, jūs žinote, tradicija Vokietijoje, kad sausio ir vasario mėnesį mes su naujais metais sveikiname visus ir e, tą kalbą, tą progą e, sakome įvairias kalbas, tai tiek partijos, tiek įvairios organizacijos. Taigi, aš prisimenu, kaip mes, ką mes kalbėjome apie šešių e, teisės aktų paketą, tačiau vienas argumentas buvo svarbiausias. Uh, dažniausiai Europos centrinis bankas arba e, taryba praneša kažkokius skaičius ir tie skaičiai yra neteisingi, jie dažniausiai yra padidinami. Tas pats yra ir su e, Europos e, finansų stabilumo fondu. Iš pradžių buvo 500 milijardų, paskui 760 milijardų, iš, iš pradžių buvo Super Mario, paskui Mario, tas pats Mario Montes, paskui Kristin Lagarde ir visi šie žmonės kalba apie vis didesnius skaičius. Vadinasi, jie nukrypsta nuo savo griežtų pozicijų. Mums reikia aiškios pozicijos. Jeigu kažkas nuspręsta, tai turėtume to ir laikytis. Tarybos sprendimas buvo aiškus. Pirmiausia, kovo mėnesį turėtų būti suteikta galimybė padidinti FSF. E, Tačiau dabar jau sausio mėno ir jau sakoma, kad reikia papildyti Europos e, finansų stabilumo fondą. Taigi, kaip jau sakiau, mums reikia aiškios pozicijos ir tie duomenys, kurie patikimi, turi būti teisingi ir e, patvirtinti ir nekeičiami. Taigi, vadinasi, kaip mes galime m, mm, įgyti pasitikėjimą piliečio akise, jeigu mes nuolat keičiame savo priimtus sprendimus ir smarkiai keičiame. Of... Iš tiesų, aš e, galbūt e, išklausysiu kelių e, klausimų ir tada galėsite atsakyti juos. Vienu sikiu. Lysa, prašau. Ačiū. Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti už pranešimus, kuriuos ką tik išklausėme. Ir aš manau, kad dabar bus keliamas vienas esminis klausimas. Tai būtent disbalanso klausimas makro, makroekonominių lygių. Europos, e, eurozonos, e, e, eurozonoje ir tarp kitų valstybių. Nes mes kalbame iš esmės apie bendrą ekonominę zoną. O dabar yra disbalansas tarp eurozonos ir kitų valstybių. Taigi dabar norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors politiniu e, pasikeitimų, ar norima kažką keisti susikloščioje situacijoje. Jeigu nėra tokios politinės valios, tai būtent reikia kažką e, aiškaus pasakyti ES piliečiams. Tai taip pat kaip Vokietija padarė, nes problemos buvo paskirstytos į kelias dalis. Tai būtent e, buvo išskirtos valstybės narės, kurios yra geros, kurios laikosi taisyklių, o ir kitos valstybės, kurios yra blogos, kurios nesilaiko atitinkamų taisyklių. Ir buvo mm, pasakyta, kad e, e, sakykime, biudžeto perviršis buvo siejamas su tuo, kad Vokietijos ekonomika buvo pervertinta ir neteisingi duomenys apie ją patikti. O vėliau buvo tinkamas vertinimas atliktas ir Vokietijos ekonomika tapo tokia, kokia dabar yra. Tai būtent tokia informacija apie ją. E, ir dabar pastebime tendenciją, kad kapitalas arba investuotojai ateina į tas valstybės, kurių politika, e, tiksliau, e, ekonomika yra vertinama geriau ir geriau atsilaiko prieš krizę. Taigi, kaip mes galime spręsti šias problemas? Kaip galima paaiškinti piliečiams, kai, kodėl mes taip būtent kovojame su krize ir kaip mes galėsime tinkamiau kovoti su tą krize. E, dabar grįžtu prie Graikijos. Buvo pasakyta, kad jau tapo įmanoma vienai valstybei išstoti iš eurozonos jeigu jis susiduria su didžiulėmis problemomis. Tačiau e, dabar, ką, ką aš klausau ir girdžiu, e, tai kyla pavojus, e, tai užkrato pavojus, vadinasi, ir kitos valstybės norės išstoti iš eurozonos. Ir Graikija jau kaip viena valstybė negalės išstoti iš eurozonos. Kaip mes galime išspręsti šią problemą, neužkresdami va tokių norų kitų valstybių narių išstoti iš eurozonos? Taigi, kaip mes galime garantuoti, kad tos problemos neišliks. Kaip mes norime išspręsti Graikijos problemą ir garantuoti, kad kitos valstybės, kurios priklauso eurozonai, nepateks į tokią kaip Graikijos padėtį. Mes turime šitos dalykus greitai išsiaiškinti, nes mes dabar lenktyniaujame su laiku ir problemos šios vis didėja. Aš nežinau, e, gal pakeis panas Blašas savo nuomonę, bet manau, kad mums laiko nepakanka. Nemanau, kad dabar galėčiau suteikti galimybę mūsų ekspertams atsakyti į patiktus klausimus. Jūs tą pačią tvarką kalbėsite, panas Singer pirmiausia. Taip, dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu optimiškesnis. Aš manau, kad mes turime dar laiko tam, kad, tam, kad įvertintume, e, kokį poveikį turės ECB banko veiksmai. Manau, kad mes iš tikrųjų dar nevertinome rekapitalizacijos. Taigi mums dar reikėtų palaukti, tol kol galėsime padaryti galtinės išvadas. Taigi manau, kad mums reikia laiko. Antra, perveršys ir e, disbalansas. Iš tikrųjų, tai yra labai rimta problema ir e, ypač eurozonoje ir iš tikrųjų disbalansas turėtų būti mažinamas. Kai kuriuose šalise siūloma yra paremti paklausą, tačiau aš nežinau, ar tai yra reikalinga, kadangi tose šalise pastaruoju metu sumažėjo konkurencingumas. Nepamirškime, kad šios šalės turi konkuruoti su. O, paslaugų teikėjais ne iš ES. Bet tai pažvelgsime į perviršius ir deficitą. Balansuose turėtume vertinti ne vien eurozonos perviršius. Manau, kad jeigu mes pažvelgsime plačiau, ne, vien, ne vien, vieną eurozoną vertinsime, todėl galime, galėsime pamatyti kitus skaičius. Graikija Aš savo patirties žinau, kad e, daug ką galima buvo padaryti kur kas e, tvarkingiau. Ir aš manau, kad e, viskas yra aišku. Graikija prarado 15 mėnesių, 12 mėnesių Einamosios sąskaitos deficitas jos e, siekia maždaug 20 milijardų eurų. Dabar sakoma, kad e, buvo sumažintas valstybė, e, valstybės, vyriausybės deficitas, kad dabar jisai yra kažkur sudaro tik tai 10 procentų, tačiau nežinau, ar iš tikrųjų taip yra. Ir net po to, kai bus restruktūrizuota Graikijos skola, ji vis tiek turės labai rimtų problemų. Ir nepamirškime, kad Ispanija, Italija ir galimai ir galimai kitos šalis gali patirti labai smarkę vidinę devalvaciją. Äh, Frage von Thomas Mann an. Aš pradėsiu nuo tavo mano klausimo. Iš tikrųjų būtų gerai, jeigu būtų galima laikytis tų nustatytų skaičių ir sumų. Tai būtų tas atvejis, jeigu mes būtume susidūrę su, mm, kabutėse, normale valstybės skolos krize. Tačiau pasitikėjimo krizė arba mokėjimo krizė arba kitos krizės, kurios kasdien didėja, jos būtent veikia kitų būdų. Todėl iš esmės nelabai prasminga nuolat nustatyti vis didesnės sumas taryboje arba nuolat teikti naujus reikalavimus šiams didžiausiams e, sumoms, kurios nustatomas yra gelbėjimo fonduose nes taip pasitikėjimo e, taip nepadidinsime. E, tos e, kriziniai sustikimai, kriziniai posėdžiai, jie vis mažina tą pasitikėjimą. Ir reitingų agentūros į tai irgi reaguoja. Ir pirmiausia, jos sumažino reitingus tose valstybėse, kuriuose yra krizė, toliau toms valstybėms, kurios priklauso eurozonai ir taip toliau. Ir buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad krizės apimtose valstybėse turėtų būti suteikiama tam tikrų galimybių išaukti iš tų krizių, išsikapstyti pačioms, o ne imtis drastiškų taupimo priemonių, kurios tik tai didina krizę. Taigi dabar nelabai prasminga nustatyti tuos krizinius apribojimus arba nustatyti atitinkamas griežtas ribas sum, gelbėjimo sumoms ir tas tonas, kuris girdisi iš Frankfurto ir Paryžiaus arba iš kitų sostinių, iš esmės nėra labai naudingas. Taigi todėl norėčiau pasakyti, kad, kad kol ES taryba nestiprins Europos ir imsis trumpalaikių krizės valdymo priemonių. O tol mes susidursime su tuo, kad sprendimai, kurie priimti vakar, pasirodo esantis neįgyvendinami šiandien. O dabar Elizai norėčiau atsakyti. Taigi aš vėlgi manau, kad problema yra ta, kad e, mes turime, at, e, mes operuojame skirtingais terminais, tai yra skirtingų laikų. Man atrodo, kad e, taryba negali ar nenori. Iš esmės atskirti trumpalaikių planų nuo, nuo vidutinio laikotarpio ir nuo ilgalaikių planų. Taigi, ta E, politika, kurią dabar vykdoma ES, e, ji turėtų didinti pasitikėjimą, ir, bet ji turėtų būti susijusi su ilgalaikio laikotarpio planavimu ir gelbėjimu. O, o struktūrinėms reformoms, kaip žinote, reikia labai daug laiko, o mes to laiko nebeturime. Todėl e, šiuo atžvilgiu aš visiškai su jumis sutinku. Ir tarybos nuomonė arba pozicija tikrai nepadeda mums nugalėti šios pasitikėjimo krizės. Taigi, jeigu mes pamatysime, kad e, dabartinė institucinė sąranga nėra tinkama, e, ji negali padėti mums e, nugalėti krizės. Ir kad ji netitinka tų sąlygų, kur, kuriomis buvo sukurta ir ratifikuota, tai mes turime ją pakeisti. Šiuo metu taryba tam jau pritarė ir tai būtent e, čia ieškoma tam tikrų fiskalinių priemonių. Tačiau mums reikia pokyčių institucinėje sąrangoje. Aš manau, e, šitas suvokimas jau yra pažanga. Tai reiškia, kad mes einame teisinga linkme. Tačiau čia jau kita diskusijų tema mes negalime šiuose klausimuose šios temos išnagrinėti. Aš manau, kad ta kryptis, kurią pasirinko taryba gyvendamas fiskalinės priemonės, yra neteisinga. Now, Udo. Ačiū. Ačiū, Udo. Ponui Singeriui norėčiau užduoti du intelektinius e, klausimus, kurių, į kuriuos, man atrodo, neįmanoma atsakyti. Uh, Įdėmi klausiausi jūsų kalbos, perskaičiau jūsų parengtą prezentaciją. Ir kiek aš supratau, jūs manote, kad mes turime mažinti disbalansą, nes e, disbalansas šiuo metu yra per, per didelis ir kad e, disbalansą reikia mažinti tiek iš paklausos, tiek iš pasiūlos pusių. Tačiau jūs manote, kad negalima remti paklausos tose šalise, kuriuose yra perveršys. Tačiau kaip jūs tuomet įsivaizduojate tokio dis disbalansą mažinimą? Ir antras klausimas, antra mislėja. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad perveršį turinčios šalės eksportuoja į išorės e, pasaulį. ir kaip mes galėsime laimėti iš eksporto tarifo didinimo, jeigu nesimsime priemonių kitur. Kaip galima būtų tai suderinti? Pavyzdžiui, Vokietija galėtų dar daugiau eksportuoti Braziliją, Kiniją ir kitas šalis kad tai e, eksportas e, tik tai e, padidintų disbalansą ir dėl to kiltų rizika, kad kitos šalis bus praras savo kreditingumo reitingą. Ir dar vienas labai svarbus klausimas, ko gero svarbiausias. Skaitydamas jūsų kalbą, pamačiau joje nemažai kritinių pastabų. Ir daugam galėjau pritarti, tačiau įsivaizduokite, kad mes gyvename tais laikais, kai ES pirmininkavo Čekija. Ir jūsų vyriausybė kreiptųsi jūsų patarimo ir paklaustų, kokių priemonių turėtų imtis ekofinas, valstybių vyriausybių vadovai dabartinėmis aplinkybėmis. Kaip jūs pasiūlytumėt spręsti krizę dabar? Nes aš prisimenu debatus Vokietijos parlamente, kai buvo kalbama apie tai, kad iš tikrųjų namuose kilo gaisras, tačiau visi išėjimai yra užrakinti. Taigi ką daryti? Jūs nepritarėte euroobligacijoms, nepritarėte tam, kas jie buvo padaryta iki šiol. Taigi ką jūs siūlote? Ir man būtų įdomu sužinoti jūsų poziciją o, o pono Boč paklausiu savo gimtają kalbą. Todėl aš kalbėsiu vokiškai. Aš supratau ir tuos pasiūlymus, kurie yra susiję su ECB e vaidmens išplėtimu. Aš e, iš tikrųjų tam pritarčiau, nes man irgi taip atrodo, kad Centrinis bankas turėtų įgauti daugiau galių. Ir būtent Man būtų labai įdomu sužinoti, ką ECB e- e turėjo iš informacijos, kaip tą informaciją vertino, kokiu priemonių ėmėsi. Apie tai galėtume padiskutuoti. Ir jeigu e, galėtumėt pasiūlyti komisijai, tai ką jį galėtų pakeisti? Galbūt jį galėtų pakeisti savo požiūrį tas valstybės, kurias susiduria su dabar ypatingomis problemomis, arba galėtų pakeisti tą būdą, uh, kaip mūsų mechanizmai arba, arba centriniai koordinavimo mechanizmai galėtų būti pagerinti. Taigi, kas gali, ką galėtų nuveikti komisija, kokios alternatyvos jos veiklai galėtų būti taikomos? Man atrodo, kad klausimai buvo gan sudėtingi, taigi iš karto ir sutikiau galimybę mūsų pragenapsai juos atsakyti. Dėkoju. Na, pirmiausia, pakalbėsiu apie vidutinės trukmės disbalansą. Disbalansą reikės panaikinti, tik tuomet galėsime išsivaduoti iš krizės. Ir aš manau, kad kad reikės mažinti vartojimą šalise su dideliu deficitu. Taigi reikės įtikinti vartotojus, kad e, jiems turė, jie turės tenkintis tuo, ką jie e, galėjo įsigyti iki, e, iki stojimo į eurozoną. Toliau, jie vartotojai vartos daugiau, jie gali vartoti daugiau prekių, kurios yra pagamintos ne Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad tai nepadės vis tiek toms šalims, kurių konkurencingumas dabar yra uh, mažas. Šių šalių prekės tiesiog yra nekonkurencingos. Toliau, kokius sprendimus aš pasiūlyčiau e, Čekijos vyriausybei? Na, aš nesu politikas. Ir dabartinėmis aplinkybėmis tikrai nenorėčiau būti politiku. Tačiau manau, kad Europa stengiasi šiuo metu, kad jis stengiasi sudaryti labai griežtą fiskalinį paktą, tokį, kuris būtų dar griežtesnis nei anksčiau nes nenumat, yra nenumatyta finansinė parama iš Europos centrinio banko ir stabilizavimo fondo. Tai kągi tai reiškia? O tai reiškia, kad mums reikia investuotojų iš, ne iš ES. Jei eksportas viršyje importą, Ir jei disbalansas nuolatos auga, o stabilumas viduje, finansinis stabilumas mažėja, tai reiškia, kad reikia pritraukti investuotojus iš kitur. Ir tai yra tiesiog vienintelis galimas sprendimas. Gal ne, visa, ne visiems jis tiks. Toliau. Europa turėtų visomis išgalėmis, visais būdais. Ir aš suprantu, kad tai, ką aš siūlau gali daug kam nepatikti. Bet aš noriu pasakyti, kad 60 procentų laiko politikai Europoje praleidžia gelbėdami mažuosius, mažus bankus, spręsdami mažas nereikšmingas problemas. Iš tikrųjų, komisija galėtų paprasčiausiai padaryti ir e, pasakyti, kad remiantis sutartimis ir kitomis nuostatomis mes įvykdėme savo užduotį ir atlikome savo funkcijas. Tačiau man atrodo, kad tokia išėtis per paprasta. Komisija dėja praeitie neįgyvenino vienos savo funkcijos, kurią turėjo įgyvendinti. E, tai būtent kalbant apie e, politiką, e, apie ekonominę politiką. Jeigu traktuotume eurą ne kaip kažkokią valiutą, bet, vieningą, bet kaip vieningą valiutą, tada matytume, kad euras vis dėlto regioninio atžvilgių vystosi vis skirtingai. Ir matome, ir matome kad e, yra ir e, skirtingos paskolų ar finansavimo galimybės. Ir matome, kad e, finansavimas, pavyzdžiui, iš Italijos į Vokietiją patenka skirtingų būdų negu tarp įvairių Vokietijos federacinių žemių. Tai yra tie keliai yra skirtingi. Čia aš priminsiu tą citatą, kurią panas Reglingas mm, pasakė Berlyno laikraščiui komisijoje turi daug galimybių. Tai būtent e, reaguoti į disbalansų atsiradimą. Ir gali taip pat e, reaguoti į sektorinius netolygamus, į e, nekilnojamo turto burbulus. Ir, į, ir tą priemonę, kurią mes nuo 99 metų jau turime, tai yra į makroekonominį dialogą ir valstybės narėse galima a, iš esmės kalbėti apie vyrios jų problemas, tai būtent apie m, mm, atlyginimų dydį, apie kitas problemas ir tuo turėtų užsiimti komisija. O e, iš šios klausimus sprendžiant galėtų įsit, e, e, labiau spręsti ir Europos parlamentas, įsitraukdamas į šį bendrą procesą. O dabar, mm, kai pažiūrime, kągi komisija nuveikė šioje srityje, tada matosi, atsižvelgiant į nacionalinius kriterijus, e, galime pasakyti, kad e, e, Vokietija atlikusi savo reformas, ekonominės reformas tapo e, stipria mm, eurozonos grandimi. Ir e, mes manome, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip ES gali tai, e, tapti vieninga rinka, kurie būtų vieninga valiuta. ir manau, kad e, dabar atsižvelgiant tuos netolygumus tarp valstybių narių e, ir Europos parlamentas, ypač, e, pasakyčiau, jūsų komitetas galėtų įsitraukti į šių problemų sprendimų koordinavimą. Astrid. Ačiū, Astrid. Vokiškai. Ačiū, <laughs> ponė pirmininkė. Aš norėjau šį vietą pasakyti apie pono Borčio. Uh, E, e, pasvarstymus, dėl to kreipiuosi e, į jo gimtąją kalbą. Nors, žinoma, čia kalba šiek tiek keistai, nes prancūziškai kalbėčiau žymiai elegantiškiau. Jūs perspėjote, kad mes vis giliau įklimsime į krizę, jeigu griežtai taupysime. Tačiau negalima sakyti, kad valstybės, kurių a, biudžetas turi didžiulį deficitą, kurių valstybės skola didelė, kad a, mm, jos neturėtų tvarkyti savo biudžeto ir mažinti savo skolų. Reikia joms vis dėlto, e, jas paraginti įsivesti tvarką. E, Kitas dalykas, kad šios e, biudžeto suvaržymas e, gali priversti daugelį žmonių e, patekti į skurdą, nes sumažės vartojimas ir bus gaunama mažiau mokesčio. Taigi valstybės, regionai ir savivaldybės jos iš esmės išleidžia daugiau negu gauna pajamų, jos turėtų iš tiesų e, taupyti. Ir e, Luksemburgė buvo atliktas auditas, kur nustatyta, kad daug milijonų yra išleista tiesiog per daug dosniai dalyjant finansavimą. Aš gyvenu valstybėje, e, tai būtų Luksemburgė. kuri pasižymė nedidelė valstybės skola, tai yra 18-19 procentų BVP sudaro mūsų valstybės skola. Ir atrodo, kad mes gyvenam fantastiškoje šalyje, kad mes galime vis dėlto skirti didelį e, finansavimą e, e, socialiniams reikalams spręsti ir kitoms reikmėms. Tačiau mes konstatavome, kad vis dėlto yra ir tam tikras tvarumo reitingas, kurį apskaičiuoja vienas Berlyno fondas, bendradarbiaudamas su Freiburgo universitetu. Ir šitas tvarumo reitingas rodo, kad reikia atsižvelgti ne, ne tik į mm, aiškės valstybių skolas, bet ir tas, kurios gali atsirasti, kuriams yra sąlygos atsirasti. Tai būtent e, e, čia mes kalbame apie gyvenimo standartą, kuris e, finansuojamas ateities kartų sąskaita. Ir tai mes turime suprasti. Ir man labai smagu būtų, jeigu tai suprastų ir profsąjungos. Aš dirbau profsąjungoje. Ir profsąjungų vadovai buvo tuo metu paprasti darbuotojai, jie nebuvo baigę universitetų. Ir mūsų gyvenimo standartas tuo metu buvo daug sveikesnis ir, ir, ir pragmatiškesnis. Čia iš esmės mes nekėlėme tokių reikalavimų, kurie būtų susiję su pačiu, su pačia esme, su įsidarbinimo esme, darbo vietų kūrimo esme. Ir būtų labai gerai parodyti, kad daug administracijų, įvairių administracinių vienetų gyvena ne pagal savo išgalės, išleidžia daugiau negu gauna. Ir taip galime tomis taupimo priemonėmis sukurti ir atinkamos erdvės investicijoms, nes bus sutaupyta šiek tiek lėšų, kurios bus nukreiptos kitur. Žinoma, krizės atveju nereikia pernelik taupyti, tačiau yra E, tam tikras pagristas taupimas, kuris yra reikalingas. Pavyzdžiui, Luksemburgė valstybės tarnyboje mes nustatėme didelis, didelius atlyginimus. Pavyzdžiui, mokytojas gauna 6000 eurų ir e, gauna ne 13 atlyginimą ir jo pensija taip pat yra labai didelė. Žinoma, tokie atlyginimai nustatyti atsižvelgiant į Luksemburgo situaciją, tačiau reikia pažiūrėti, kokiegi mūsų, e, bus mūsų ateitis. Ir e, tvarumo reitinge Luksemburgas yra e, tolesnėje vietoje už Graikiją ir lenkia tik tai Airiją. Ir mes matome, kad e, vis dėlto šis e, mm, deficitas, kuris e, pagal tvarumo reitingą susidaro, yra 1100 procentų. Taigi mes turime gyventi pagal savo išgalės. Ir manau, kad turime sugrįžti prie proto balso. Ačiū. Kaip visada, kai pritrūksta laiko, pakyla daug rankų, dėja visiems suteikti žodį negalėsiu. E, ponas Šmit, ponas Skiklakis ir dar pora kolegų, bet dėja sąrašas yra baigtinis. Apgalėstauju dėl to. Ole, prašau. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Pone Boč, kalbėjote apie euro trūkumus Ir jūs sakėte, kad devalvacija yra neįmanoma, sunkiai įsivaizduojama ir nėra naudinga priemonė. Bet ar nemanote, kad būtent, kad tai dar labiau apsunkintų rinkų padėtį. Ponas John Monks, kuris lankėsi prieš mėnesį čia, kalbėjo apie tai, kad devalvacija istorinėje perspektyvoje ir dabartinėje situacijoje Europoje iš esmės yra subsidijavimas, kurį vykdo valstybės narės, naudojančios skirtingą valiutą ir kad tai nenaudinga bendram Europos projektui. Norėčiau, kad tai pakomentuotumėte. Pone Boč Ar nemanote, kad politikai ir kai kurie profsąjungų vadovai, kaip ponė Lulin kalbėjo, taip pat turėtų prisimti tam tikrą atsakomybę už tai, kas vyksta, kas įvyko eurozonoje. Ir jeigu na, padėtis yra tikrai labai sudėtinga, tačiau galbūt reikia pasitelkti kai kurių valstybių patirtį ir jei sueitų visi draugien, politikai, sprendimų prieimėjai, pramonės atstovai, profsąjungų atstovai, galbūt mums pavyktų kažko pasiekti, tačiau turime dirbti bendro sutarimo pagrindu. Ar nemanote, kad profsąjungų atsakomybė, Europos profsąjungų atsakomybė taip pat egzistuoja, jos atsakingos už tam tikrus dalykus šioje situacijoje. Pone, aš būčiau dėkingas už jūsų komentarus. Toliau Theodoras. Thank you, President. Uh... Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti štai kokį klausimą kalbėtojams. Kaip jūs vertinate pasitikėjimo stokos poveikį e, euro situacijai valstybėse, kurios išgyvena ypač gilę krizę, nes, pažiūrėjau, Graikijoje nėra jokių ekonominių iniciatyvų, naujų projektų, nes niekas nežino, kaip bus ateityje, ar, Graikija, ar Graikijoje išliks euras, ar Graikijoje atsiras kita valiuta. Taigi tai sukelia didžiulių sunkumų. Šią netikrumo atmosferoje jokių naujų ekonominių investicijų nėra. Nėra jokios naujos veiklos rinkose ekonomika žlunga dėl to, kad nėra pasitikėjimo. Ir atsižvelgianti tai, ar jūs galite pacituoti šalį, gal žinote tokį atvejį, kuomet valstybė atsisakė stiprios valiutos ir perėjo pasirinko įsivesti silpnesnę valiutą. Ir ponas Miguelė, turiu vieną klausimą abiems svečiams. euro vertė ir euro ir dolerio uh, kursas šalyse, kurios yra stipriai finansuojamos, sprendimas orientuojamas į eksportą, labai mažinamas privatus, vartoj, var, privatus vartojimo sektorius. Viskas sudėta visos viltis sudėtos į eksportą. Italija, Junktinė karalystė ir Ispanija šiame kontekste, šioje situacijoje pati Europos Sąjunga susiduria su stagnacijos bei <clears throat> nuosmukio rizika. Ponas Singeris sakė, kad, kad jis neskatintų Vokietijos daugiau vartoti, nes importas gali būti iš šalių, iš trečiųjų valstybių, kurios nėra ES narėmis. Galiu pateikti Portugalijos atvejį. 80 procentų savo prekių Portugalija eksportuoja į Europos Sąjungą. Ir atsižvelgiant į dabartinę euro situaciją, jo e, ir ja, ir dolerio kursą, tai Portugalija neturi šansų uh, pasiekti savo ekonomikos atsigavimo. Ar euro devalvavimas yra trumpalaikė priemonė? Tai yra veiksmingiausia priemonė, kurią ES turi ir kurią galėtų pasinaudoti siekdama spręsti makroekonomikos disbalanso situaciją tarp pertekliaus, deficito pertekliaus ir deficito e, mm, pervirš, e, deficito išgyvenančių valstybių. Thanks. Pirmininkė, dabar turite keletą minučių atsakyti. Ačiū, aš atsakysiu tik tai klausimus, kurie buvo užduoti man. pasitikėjimo stygius, pasitikėjimo nauja valiuta stygius. E, vienas iš, viena iš tokių valstybių Slovakija arba Argentina. Tai gali pasiteisinti arba nepasiteisinti, bet bendras, bendro pobūdžio pastebėjimas būtų, tai nėra panacėja tinkanti visiems, tai gali pasiteisinti vienai ar kitai valstybei. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, apie kokią ekonomiką kalbame, apie kokį ekonomikos modelį kalbame, kokio atvirumo ta ekonomika yra, ar tai yra paslaugų sektoriumi grindžiama ekonomika, galbūt šalis netiek daug importuoja, nes tai yra skirtumai tarp labiau ir mažiau įsivyšiusių valstybių. Taip, taip pat būtų mano atsakymas jūsų antrą klausimą apie Portugalijos ekonomiką. Ich, uh, nach... Aš pabandysiu iš eilės äh, trumpai atsakyti užduotus klausimus. Aš uh, sutinku su tuo, kad reikėtų bandyti išvengti biudžeto deficito. Aš netgi žengčiau toliau ir idealiu atveju netgi pasakyčiau už tai, kad mes tik subalansuotume biudžetus, bet ir netgi biudžeto perviršį subalansuotume. Jeigu mes apibrėžiame valstybės užduoti taip, kad e, piliečiai būtų patenkinti ją, žinoma, e, galima taip apibrėžti, tačiau e, mes turėtume nustatyti tokius mokesčius ir tokias pajamas, kad būtų biudžetas subalansuotas ir kad būtų nustatytas arba e, tikimasis e, biudžeto perviršis. Jeigu mes pažiūrėsime e, Suomijoje, Švedijoje sudaromus biudžetus, tai matome, kad biudžeto perviršis padeda kovoti su krize. Taip, sukauptas lėšas arba rezervus gali panaudoti kovos pasiek, krizės pasiekmėm šalinti. Mm, tokiu atveju Matome, kad vis dėlto e, struktūrinis pagrindas e, turi egzistuoti, subalansuojant biudžetus. Ir e, kad būtų tos pajamos arba lėšos paskirstomas teisingai, tačiau yra įvairūs skirtumai įvairiose regionuose ir valstybėse narėse. Yra tam tradicinės priemonės taikomos balansuojant biudžetus, tai būtent pasakyčiau, kad taupimas čia nėra tinkamiausias būdas, E, nes tokiu atveju sustabdomas vartojimas arba ekonomikos augimas. Ir tokiu atveju netgi klimpstame giliau į krizę. O dabar pana Šmitui atsakymas. Žinoma, e, devalvacija yra tikrai priešingas mūsų, priešinga mūsų tikslams. E, iš tiesų, tokiu atveju prekyba sumažėtų, ir jeigu jūs nustatytumėte atitinkamą e, valiutos keitimo e, kursą, tai e, vadinasi būtų socialinės paslaugos, tiksliau nukentėtų jos. Ir tokiu atveju, kas Nes čia, kai matome šiaurės valstybės, pavyzdžiui, jos daugiausiai dėmesio e, kreipia makroekonominiams rodikliams ir jos prižiūri. Ir tokiu atveju e, atsakomybės turi būti įmamasi nacionalinės ekonomikos struktūroje. Būtent e, kaip mes galime įgyveninti visoje Europoje tokią bendrą strategiją. Tai būtent, kad būtų atsakinga socialinė partnerystė vystoma kad nebūtų socialinio dempingo, e, kaip reakcijos į, į mokesčių dempingą arba e, fiskalinį dempingą. Taigi būtent e, makroekonominių požiūrių reikėtų spręsti šias problemas, o ne tik nacionalinių lygmenių. Dabar į paskutinį klausimą atsakyčiau, kad eksporto pagristas augimas iš esmės visoje eurozonoje Mm, yra subalansuotas. Ir e, apskritai yra aplinka pakankamai e, sveika visa aplinka. Mes kalbame apie e, valstybių narių vidinius disbalansus. Ir mums pirmiausia reikia spręsti šias vidinės problemas. Okay, thank you very much. I... Dėkuoju. Na, panašu, kad daugiau niekas nenori nieko pasakyti, tuomet galiu jums visiems priminti, kad antroji šių klausimų sesija prasidės rytoj nuo pusės šešių iki pusės septynių. Tuomet pas mus atvyks e, kiti mūsų svečiai, Klaus Regling ir Marko Būti. O dabar dėkoju mūsų svečiams, dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus. Atsiprašau, kad mums nepavyko suderinti Jūsų, uh, jūsų dalyvavimą šiame renginyje su Jūsų kolegų dalyvavimu, bet jau minėjau, kad uh, Jūsų kolegos buvo labai užimti šiandien. I'll just leave a couple of minutes for people. Nutrauksime posėdį porą minučių tam, kad galėtų norintis išeiti iš salės iš jos pasitraukti. Your poor is quite happy talking at the moment. The next item on the agenda is. Toliau mūsų darbo tvarkėje dalyvavimas rengiant 2012 metų metinę augimo apžvalgą. Tiesiog paprašysiu tvarkos ir tylos. Taigi, gerbėjai kolegos, turime tęsti darbą, periname prie 9 darbo tvarkės punkto, tai yra prie dalyvavimo rengiant 2012 metų metinį augimo apžvalgą. Mūsų pranešėjas yra Žanas Polis Gozė, Ir šiandien mes svarstysime pateiktus pakeitimus, o balsuosime komitete dėl šio dokumento rytoj. Taigi, Žampolį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pasiūliu pranešimo projektą, kuris buvo jau išsamei svarstomas įvairiose frakcijose. Buvo patekta nemažai pakeitimų, daugiau nei šimtas. Ir pagaliau mums pavyko susitarti dėl svarbiausių klausimų. Taigi parengėme kompromisinius pakeitimus. Neištręstas liko tik tai vienas e, punktas, tai yra L kompromisinis pakeitimas, jis yra skirtas pranešimo 11 straipsniui. Mes bandėme jį derinti su ponia Bereš, kuri dirba ekonominių reikalų, atsiprašau, žimtumo komitete. Ir jie reikalavo, kad mes paliktume žimtumo komiteto, komiteto kompetenciją priklausančius klausimus ją įspręsti. Be to mes taip pat susitarėme su, kitomis, su kitais komitetais ne nagrinėti šio klausimo Ir tekstas, kuris turėtų būti parinktas iki šio vakaro arba kuris pasirodys e, e, e, rytoj, turėsiu naują, naują L kompromisinį pakeitimą skirtą 11 straipsniui. Šiuo metu mes rengėme šio kompromisinio pakeitimo tekstą. Ir aš dar galėčiau pasakyti, kad frakcijų pranešėjai ir visi, kas prisidėjo prie šio darbo, norėjo, kad dokumentas būtų suprantamas, kad jis būtų nuoseklus ir kad jisai atitiktų mūsų ankstesnius pasiūlymus dėl Europos semestro. Ir šiame tekste mes taip pat sakome, kad, kad Dabar, kai kalbame apie sutarties pakeitimus, aš nekalbu apie tarp vyriausybinį susitarimą, bet kai kalbame apie sutarties pakeitimus, labai svarbu yra pagal, pagalvoti apie tai, kaip Europos parlamentas galėtų aktyviau dalyvauti rengiant ekonominio valdymo klausimus. Taigi šiemet mes stengsime dar kartą aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas geba išreikšti aiškę, aiškę poziciją, kurią remia dauguma Europos parlamento narių. Tai tiek aš norėjau pasakyti ir dėkoju visiems už puikų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Ir dėkoju tiek pranešėjams, tiek kolegams, kurie pateikė pakeitimus, kuriuos mes išsamei išnagrinėjome ir, kur, ir, ir į kuriuos stengiamės iš visų išgalių atsižvelgti, rengdami kompromisinius pakeitimus. Tu kalbėsi per Vanšvartų, ar ne? Ačiū, panė pirmininkė. Mūsų e, šešėlinė pranešėja, panė Bereš, dėja negalėjo atvykti į posėdį. Todėl aš esminius punktus pateiksiu, kurias e, jį, kuriuos jį nurodė, tačiau e, juos aš truputį papildysiu savo pastabomis. Čia iš esmės viskas išsiriduliojo iš draugiško pokalbio pono Kosesu, iš šių pakeitimų mm, vis daugėjo. Tai iš tikrųjų geras, puikus bendradarbiavimas. Aš norėjau e, pono Kosesu e, pasakyti komplementą, kad jis e, savo pranešimą rengia tikrai gudriai ir išvalgiai. Ir prisidėjo prie to, kad mm, visų beveik mūsų e, pastabos atsispindi šiame pranešime. Taigi mes čia mm, kolegialiai ir bendrai galime aptarti ir visus neišspręstus klausimus. E, iš esmės plenarime posėdėje kritiškai buvo įvertintas šitas pranešimas. Tai būtent dėl to, kaip reaguoja į atinkamas problemas taryba. Nes taryba galvoja, kad bendrijos metodo gali išgyventi. O um, pana Gozešo pranešime aiškiai pasakyta, kaip mes įvaizduojame politinę, politinį koordinavimą. Taigi ačiū m, mm, už šitą e, visapusį požiūrį, už tai, kad apžvelgėte daug įvairių temų. Ir į tai, kaip e, buvo aptarta metinė augimo apžvalga. E, vadinasi, šita apžvalga yra e, bendrijos priemonė, čia ne tik valstybės narės gali savo nuožiūrę taikyti šią apžvalgą, čia mes kalbame mm, apie tai, kad valstybės narės turi priimti ir atinkamus teisės aktus, konsoliduodamas savo biudžetus. Ir E, iš esmės čia kalbama ir apie pajamų mokesčio koordinavimą. E, šios temos yra svarbios Europai 2020, nes būtent e, kyla klausimų ir dėl energetinio efektyvumo, tai kaip išnaudoti ekonomikos potencialą, mokslinius tyrimus, kaip galima išnaudoti ES potencialą. Uh, ir kaip išnaudoti e, Europos parlamentui visas galimybės išreikšti savo nuomonę diskusijas su komisija ir taryba. Yra vis dėlto dar diskusijų dėl to, kaip turėtų būti e, reguliuojami atlyginimai. Ir čia mes kaip frakcija norėtume įspėti dėl kelių dalykų. Tai, tai būtent mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į profesinės sąjungas, į socialinius partnerius, nes kitaip mes juos pamiršime ir jie liks už mūsų diskusijų ribų. Uh, mes e, e, moderniomis priemonėmis iš esmės e, neiškopsime iš krizės, nes atlyginimų dydžiai yra susiję ir su tuo, kaip gali, pasiskir, paskirstamas darbas, kaip, kaip jis atliekamas, kaip jis efektyviai atliekamas. Todėl e, mums reikia čia ir užimtumo komiteto. Šiuo, šiuo atveju jūs irgi turi šį bitą pasakyti. E, šio klausimu šį bitą, taigi ačiū už bendradarbiavimą. Much, Sylvie. Dėkuoju, Silvi. Ačiū Šarona, dėkuoju Žanpoliui už puikų darbą, puikų bendradarbiavimą. Nežinau, ar galime dabar gilintis į detalės. Tiesiog noriu pasakyti, kad dar liko šiokių tokių pasrap, kurios, man atrodo, yra labai ilgos. Bet to manau, kad reikėtų atsižvelgti į tarptautinėme teisme vykstančias dėrybas. Uh, Ir taip pat bendarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Mes tai jau turime protokolą ir panašu, kad kiekvieną kartą mes kalbame apie tai, kad yra dar neaišku, kaip vyks šis bendradarbiavimas. Tai tik tai dvi šios pastabos, o visa kita, aš, man, man atrodo, yra parengta labai gerai. Mes kalbame apie komisijos pastangas e, tęsti dialogą, paprasčiausiai, kad jis labai svarbus. Taip pat atsižvelgime į tarybos, e, e, taryboje vykstančias e, dėrybas ir manau, kad mes turime išsaugoti savo galimybės veikti. Uh, AKR frakcijos vardu ponas Epping. Uh, Ačiū ponė pirmininkė. Keisdamėsi nuomonėmis dėl 2012 augimo apžvalgos aš išreiškiau būkštavimus, kad kai kurie dalykai gali, kai kurie siūlymai pakenks pirmai pranešimo redakcijai ir aš norėjau, kad ji nepasikeistų. Ji pasikeitė, tačiau galėjo būti ir blogiau. Originalo dvasia ne visiškai pradingusi. Man kai kurios teksto formuluotės mane labai patinka ir išskyrus kelis kompromisinius pakeitimus ponas Gozės e, išreiškė pritarimą kai kuriems atskirų narių pakeitimams iš EKR e, požiūrio taško Tai yra problematiški dalykai nesusiję su visuotinės arbos paslaugomis, bei taip pat mokesčių harmonizavimu, kad arba mes pasisakome už mokesčių, mokesnių sistemų konkurenciją. Reikėtų nepamiršti, kad Europos parlamento e, vaidmuo Europos semestre yra ribotas. Ir 2012 metinės augimo apžvalgos rengimas yra parlamento indėlis, kad pasiektume apčiuopiamų e, šio darbo rezultato. E, ponas parlament, šau, parlamentas turėtų išlikti kuklus savo reikalavimuose, toks kaip paprastai būna ponia Guliar. Ponas Bulman minėjo golistinį požiūrį Bet noriu pasakyti štai, ką reikia augimo. O augimas neišvengiamai reiškia pajamų diferencijavimą. Paprastai jums iškilo problemų dėl pajamų diferencijavimo, tačiau tai yra augančios ekonomikos e, bruožas. Vakar jūsų kolega François Hollande, kandidatas į Prancūzijos prezidento postą pasakė kalbą stadione, kur jo klausėsi 10 tūkstančių žmonių ir jis teigia, kad Prancūzijos esmė yra lygybė, tačiau ponia Bulmanai be augimo su protekcionizmu jūs e, atsidursite skurde. Nesvarbu, kad visi bus vienodai lygiai skurdus. Taigi, kaip visa tai atitinka golistinį požiūrį? Kaip, kaip tai prisėda prie prancūziškosios svajonės kūrimo? Pone Epingai, jūs norite komentuoti kito kolegos pasisakymą, tuomet privalau suteikti žodį kolegai replikuoti. Kolega, noriu priminti jums, aš kalbėjau ne apie golistinį požiūrį. Aš turėjau omeny holistinį požiūrį. Ir noriu jūs, taip pat noriu jūsų perspėti nemaišyti tų dviejų dalykų, nes aš puikiai žinau, kuo jie skiriasi. Pone Lambertai. Ačiū. Pa, pa, atsakysiu ponui Eppingui. Aš esu taikomosios matematikos inžinierius ir dėl to aš ypač pasitikiu faktais ir skaičiais. Ir neseniai skaičiau Wilkinson ir Pickett knygą pavadinimu Spirit Level. Ir toje knygoje atskleidžiama, kad tos visuomenės, kuriuose mažiausiai yra neligybės pajamų, vertinant visuminės pajamas, yra geriausiai, geriausius rodiklius e, e, geriausiais rodikliais pasižyminčios visuomenės. Tai yra gyven, ne tik gyvenimo lygis, bet ir aštingumas, nusikalstamumo lygmo ir taip toliau. Ir, ir jeigu mes kalbame apie tokią ekonominę politiką, kuri užtikrina augimą be jokių socialinės politikos aspektų, duoda prie, priešingų rezultatų. Iš tikrųjų, reikia siekti, užtikrinti, reikia puoselėti geriau gyvenančią visuomenę, remiantis 16-20 svarbiausių kriterijų. Gal, jums tai gali nepatikti, bet tai yra moksliškai įrodyta. Aišku, yra erdvės ir politinėms svajonėms, ir vizijoms, bet aš bandau jums pristatyti realybę. Ir kai ir kai, ir kai lygybė taps ekonominės kokybės rodikliu, aš, aš tuomet pradėsiu siekti ekonominės e, kokybės. Pone Žanpolį, svarstant šešių pasiūlymų paketą, frakcijos, e, kurioms, kurios pasisako už Europos projekto tesimą ir kūrimą, būtent tos frakcijos ypač akcentavo, kad reikia kalbėti vienu balsu ekonominės valdysenos klausimais. Ir šis pranešimas rengiamas savo iniciatyva ir ponas Gozės neblogai susidorojo su jam tekusią užduotimi. Bent jau manau, kad šiame pranešime E, bandoma užtikrinti, kad, me, kad mes galėtume dirbti ateityje drauge, nes Europos semestras yra labai svarbi priemonė. Jos pagalba galime apimti biudžeto valdymo klausimus, taip pat investicijų politiką, taip pat socialinės politikos tikslus, ypač 2020-ųjų strategijos kontekste. Taigi, Europos semestras yra svarbus, svarbesnis netgi nei biudžeto politikos tikslai. Taigi toks požiūris yra išlaikytas. Ir aš tikiuosi, kad su šiuo pranešimu mes pristatysime sol, gana solidų pasiūlymą ir aš tikiuosi, aš manau, Žanpoli, kad savo darboje savo atlikto darbo jėga tau pavyks užtikrinti didelės daugumos palaikymą Taip pasižvelgiant į pristatytus kompromisus, žinomete, kad algų fiksavimo mechanizmas yra mums lab, ypač opus klausimas, nes tai susijęs su valstybių narių galiomis ir komisijoje kai kurie direktoratai, direktoratai kiek žinau, pasisako už, na kaip čia pasakius, už tai, kad, kad būtų bandoma tą klausimą spręsti per užpakalinės duris, o ne reformuojant kažką, ne, ne, ne sukuriant um, algų um, nustatymo struktūrą, galbūt į tai nereiktų veltis. Jeigu į tai įsivelsime, tas algų formavimo mechanizmas gali visai dinkti iš teksto. Aš visą galvą palaikau pranešimą, pranešimą na, nes jis rengiamas, ypač jį palaiko tos frakcijos, kurios pasisako už Europos integraciją. Ačiū. Dėkuoju. Panas Šuntis, dar kas nors? Panašu, kad ne. Žanas Poli, gal tu norėtum? Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš norėčiau šiltai padėkoti visiems, kas kalbėjo ir kas pateikė uh, visai neblogus pasiūlymus, nes aš manau, kad mes visi norime dirbti kartu ir manau, kad mes ir toliau bendradarbiausime ir rengsi, rengdami šius du dokumentus, dvi dokumentų paketą. Dabar holistinis požiūris. Aš klausiausi jūsų be vertimų ir todėl man visiškai buvo aišku, kad jūs kalbėjote apie holistinį uh, požiūrį. Ir, o, o tai, ką jūs sakėte apie golistinį požiūrį, mane labai nustebino, nes tai visiškai netitinka golistinės filosofijos, kurią aš atstovauju. Kaip jau minėjome, mes palikome užimtumo komiteto komitetui tą klausimą, kuris anot jų priklauso jų kompetencijai. Norėčiau, kad jūs apie tai nepamirštumėt. Dėkoju. Dėkoju. Rytoj balsuosime komitete, o per pirmąją vasario plenarinę sesiją šis dokumentas bus svarstamas e, plenarinėme posėdėje. Taigi visiems dėkoju. Dabar mes galime pereiti prie mūsų susitikimo su Danijos vyriausybės e, ministre su Margaret Vestager, kuri dabar vadovauja ekonominio finansinių reikalų tarybai. Ji yra pakeliui ir mes jos porą minučių palauksime. Um... Dėkuoju. Kaip jums yra žinoma, pas mus, e, kaip įprasta, atvyksta Ekofino tarybos e, pirmininkas ir pristato savo darbo programą savo e, per savo pirmininkavimo pradžioje. Ir mes manome, kad tokie susitikimai yra puikia galimybė mums aptarti ekonominio valdymo gairės, ypač atsižvelgiant į šešių dokumentų paketą ir tai, jog taryba ketina siūlyti priemonės skirtas fiskaliniam ir makroekonominiam disbalansui mažinti. Mes jau gavome pirmininkaujančios šalies prioritetų aprašymą Ir pagalvokite apie tai, kokius klausimus galėtumėte užduoti ministrai. Pone ministrai, jūs turite maždaug 10 minučių ir po to mes pateiksime jums savo klausimus. Taigi prašau, ponė. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė. Šis komitetas e, sugeba nevėluoti, jūs netgi pradėjote anksčiau. Ir manau, kad tai yra geras laikas, kadangi dabar visi stengiasi uh, dirbti spar, sparčiau, savotiškai linktyniaujama yra su laiku ir bandoma nugalėti. Pone Paulus, norėčiau Jūs pasveikinti uh, su Jūsų perinkimu. Mes jau su Jumis buvome susitikusios Strasbūrė, buvome susitikus taip pat ir su kai kuriais komiteto nariais ir aš manau, kad tas susitikimas buvo labai naudingas mums rengiant savo pirmininkavimo programą. Be abejo, yra nemažai klausimų, kuriais gal nebūtinai mūsų nuomonė sutampa, bet kurie yra labai svarbus. Ir todėl mes turime, taikydami bendro sprendimo procedūrą, kuo glaudžiau bendradarbiauti. Todėl labai svarbu yra kalbėti atvirai. Ir aš tikiuosi, kad, kaip ir minėjau, ponė pirmininkė, jūs užduosite man sudėtingus, keblius klausimus. Ir tikiuosi, kad mūsų diskusija bus iš tikrųjų vaisinga ir įdomi. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Jums mūsų darbo programą. Mes turime keturis svarbiausius prioritetus. Taigi, pirmiausia, mes manome, kad labai svarbu yra ir toliau įgyvendinti ekonominio valdymo reformą. Labai svarbu yra įrodyti, kad ES yra ne vien sprendimų, prie, sprendimų prieimimo mechanizmas, bet kad ir ES gali priimti taisyklės, kurios realiai gali pakeisti e, e, ekonomikos e, raidą. Aš pirmiausia kalbu apie šešių dokumentų paketą ir eurosemestrą. Prie jų dar sugrįšiu vėliau. Antras dalykas - finansinių reglamentų laikymasis. Čia tai mes tikrai jau sutarsime su jumis. Keli labai svarbus dosie mūsų laukia. Ir trečias svarbus dalykas - bendradarbiavimo mokesčius klausimais stiprinimas. Apie tai pakalbėsiu išsamiau kiek vėliau. Ir kartu mes turime sutelkti savo jėgas tam, kad ES didžiojo 20-ko darbe kalbėtų vienu balsu ir pateiktų nuoseklę poziciją. Turime renktis kiekvienam 20-ko posėdžiui Tai ir turime tai daryti taip, kad kiekviena valstybė narė galėtų dalyvauti šiame procese ir kad suprastų mūsų darybinę poziciją. Gruodžio 9 e, tarybos sprendimai. Parlamentas stebėjo darybas dėl fiskalinio pakto ir mes tikėmės, kad jau šį vakarą mes galėsime pateikti valstybių vadovų mūsų pasiūlymus. Finansinės ir fiskalinės stabilumas - dar vienas labai svarbus klausimas. Jis turėtų remti augimą ir darbo vietų kūrimą. Mes turėtume daryti viską, kad uh, būtų labiau pasitikima ES ekonomika, ekonominė padėtimi, nes tai padėtų investuotojams ne vien daugiau investuoti, bet tai ir para, paskatintų didesnį vartojimą bei verslo plėtrą. Ekonominis augimas yra vienas iš mūsų prioritetų Ir mes manome, kad vien fiskalinio konsolidavimo neužteks. Fiskalinis konsolidavimas reikalingas, tačiau mes turime aptarti ir tai, kaip mes galėtume konsoliduoti savo finansinės sistemas e, sumaniai ir išmintingai, stiprindami tarpusavio pasitikėjimą. Todėl, leisdami lėšas, turime leisti jas protingai, o mažinti išladės tik tai to, e, ten, kur tai yra visiškai būtina. Fiskalinis koordinavimas. Jo nesėmo dalis yra dėrybos dėl dviejų naujų e, teisėkuros e, aktų pasiūlymas, kurį parengė komisija. Jis yra žinomas e, parlamente, bent jau kaip dviejų dokumentų paketas Jis yra susijęs su eurozonos valstybėmis narėmis ir su pasiūlymu renkti bendrus biudžeto planus bei stipresnė, griežtesnė priežiūra, siekiant didesnio finansinio stabilumo. Danija stengsis e, parengti bendrą poziciją per ekofino posėdį, kuris vyks vasario mėnesį ir po to mes pradėsime darybą su parlamentu. Danijai taip pat labai svarbu yra, kad e, mūsų ekonominis bendradarbiavimas būtų skirtas e, sustiprintai finansinio valdymo sistemai įgyvendinti. Dabar mes jau kalbame apie metinę augimo apžvalgą. Ir laukiame dabar vadovų, valstybių vyriausybių vadovų posėdžio. Po Rytoj prasidės diskusijos dėl šio klausimo. Ir mes e, sugrįšime dar prie, e, sugrįšime pas jūs e, iki kovo mėnesio ir pasistengsime išklausyti ir jūsų nuomonę. Mes manome, kad tai padės mums geriau suprasti mūsų pozicijas ir patobulins mūsų sprendimų kokybę. Toliau. Finansinis e, reguliavimas. Mes norėtume, kad e, mes pasimokytume iš 2008 e, metų finansų krizės. Turime pasimokyti ir žengti į priekį. Finansinio reglamentavimo srityje Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį ir mes skirsime ypatingą dėmesį bankų kapitalo reikalavimams, kredito reitinga, kreditingumo reitingavimo agentūroms ir laukiame sustarimo taryboje ir tikimės, kad sugebėsime ir su jumis susitarti. Ir taip pat laukiame pasiūlymų dėl finansų krizių valdymo. Dar nežinome, ar pavyks mums pajudėti į priekį šiais klausimais, bet bent jau stengsimės tai daryti. Be to mes ketiname su jumis glaudžiai bendradarbiauti tam, kad būtų baigtas trilogas dėl Europos. E, e, Europos vidaus rinkos e, reglamentas. Mes tikimės taip pat, kad baisime trilogą dėl indėlių užtikrinimo schemų. Diskusijos šiais klausimais buvo labai įdomios ir aš tikiuosi, kad mes galėsime susitarti. Ir paskutinis klausimas. Mes e, sieksime pažangos e, ir e, tvirtinant kitas iniciatyvas susijusios su finansų reglamentavimu, įskaitant MIFIDO, tai yra finansinių priemonių rinkos direktyvos peržiūrą bei peržiūrėtas ir atnaujintas piknaudžiavimo, piknaudžiavimo rinkoje taisyklės. Be to mes norėtume stiprinti pradarbiavimą mokesčių srityje. Mokesčių energetikos sektorėje direktyva yra labai svarbus dokumentas. Žinome, kad ji yra gan išsamei svarstoma ir tikimės, kad mums vyks pasiekti pažangos svarstant šį, šį dokumentą. Ir taip pat e, norėtume sužinoti jūsų nuomonę e, dėl šio dokumento. Toliau finansinių sandorių, finansinių e, operacijų mokestis. Šiuo klausimu taip pat reikėtų, reikėtų žengti į priekį. Toliau mūsų darbo atvarkė taip pat yra ir komisijos pasiūlymas dėl bendrosios konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, kuri padėtų bendrovėms mažinti savo sąnaudas ir taip paskatintų jų geresnį darbą vidaus rinkoje. Na ir galiausiai po to, kai mes nuveiksime visus jau mano paminėtus darbus. Mes stengsime įgyvendinti uh, visus savo prioritetus susijusius su atstovavimu Europai visame pasaulyje. Tai yra, mes tenksimės užtikrinti, kad Europa nus, nulatos pateiktų nuseklę ir vieningą poziciją ir kad ji kalbėtų vienu balsu. Tai yra labai svarbu tam, kad 20-ame, didžiajame 20-uke būtų išgirsta ir tų šalių, kurios neįeina į 20-uką poziciją. Ir be abejo svarbu yra siekti, kad 27 už valstybių narių sąjunga veiktų sėkmingai, kad e, būtų svarstama apie tai, ką reiškia 20 reiškia fiskalinis paktas, prie kurio gali prisijungti 26 šalis. Taip pat svarbu kalbėti ir apie tas priemonės, kurių imsis 17 e, šalių. Nepamirštant ir tai, kad ir visa, tai yra visos 27 ES valstybės narės turėtų žengti vieną kryptim. Taigi, tai, tai yra labai svarbus tapatybės klausimai. Ir tikiuosi, kad tapai, bendros tapatybės paieškos bus sėkmingos. Ir dėkoju Jums už kvietimą Ir nekantri laukiu jūsų klausimų, nes jūs tai taip įdomiai pristatėte uh, savo komiteto darbą. Dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams koordinatoriams, o paskui kitiems nariams. Galiu pasakyti, kokios dar pavardės yra mano sąraše. Annie Podimata, Arlene McCarthy, Ollie Schmidt, Roberto Galtieri and Wolf Klintz. Uh, Feo, anybody else? Ar dar kas nors? Jūs jau esate čia tame sąraše. Taigi, Žan Paul, žodis jums pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė. Norėčiau pasveikinti jūs čia, palinkėti gerų 2012 metų ir ypač gero pirmojo semestro. Jūsų paskelbtas e, tikslų sąrašas reiškia, kad nuobodžiauti jums neteks. E, Danija pare, pareiškia labai daug da, valios e, imti svarbiausių Europai klausimų. Ir norėčiau suteikti Jums kai kurios informacijos apie tą dviejų pasiūlymų paketą, nes e, Tuo tarpu aš rengiu vieną iš pranešimų šią temą draugę su Bonė Ferrera ir aš noriu papasakoti, kaip parlamentas rengėsi dirbti, rengiant šį pranešimą. Visų pirma, mes norime e, parengti konkrečių pasiūlymų, kurios, kurie būtų priimtini trims, visoms trims institucijoms - parlamentui, tarybai ir komisijai, nes nėra prasmės bandyti pernelik įtikti ar kovoti su taryba, taryba taip pat privalo turėti savo nuomonę. Taip pat į tuos du pranešimus reikia integruoti e, maksimalų įmanomą aspektus, kiekį kurie, tų aspektų, kurie yra dabar išdėstyti tarptautinėje su, toje sutartyje. Manau, kad tą padaryti galima nesunkiai. nesunkiai. Kalbu apie tuos sutarties aspektus, kur, kurie yra išdėstyti komisijos pasiūly, pasiūlytame tekste. Ir kalbant apie tą auksinę taisyklę, tai valstybės narės pačios sprendžia, ko, kaip jos traktuoja tą dokumentą, kuris tarptautinės, yra tarptautinės sutarties rango. Ir E, eurozonos narėms, kurios išgyvena didelius sunkumus, yra siūlomas ypatingas specifinis juridinis sprendimas ir suteikiamos galimybės išsaugoti galimybę e, pačioms rūpintis savo nacionalinėmis įmonėmis, kurios išgyvena įmonėmis, kurios išgyvena sunkumus, tai panaši nuostata, kaip kas vadinama 11 skirmių jungtinėse valstijose. Ir e, ponia ministrė, noriu jūs, jūs patikinti, kad esame pasiruošę dirbti draugę su jumis ir sieksime veiksmingai ir konstruktyviai bendradarbiauti. Uh, like ministrė bevelijo išklausyti keletą klausimų ir paskui bandysiu juos atsakyti. Udo. Sharon. Ačiū, Sharon ponė tarybos pirmininkė, malonu Jūs pasveikinti šiame komitete socialis, socialdemokratų vardu. Sėkmės Jums Jūsų darbe. Tikiuosi gerų pasiūlymų, kaip išspręsti įvairias iškilusias problemas. Noriu pasidžiaugti Jūsų įžanginiu pasisakymu. Ir tas Jūsų pasakymas galėtų tapti ateinančio pusmečio uh, savos rušės paradigmą. Jūs siūlėte išmintingiau leisti pinigus ir išmintingiau ir atsargiau mažinti finansavimą, daryti tai tik tais atvejais, kai tai yra būtina. Mano galva, tai puikus, labai aktualus siūlymas. Gal galėtumėte pakomentuoti fiskalinės sutarties elementus, kurie mums ir leistų įgyvendinti tokį moto. Ir kaip Jūs manote, kuriais sutarties straipsniais galėtume pasinaudoti praktiškai gyvendindami praktiškai Jūsų pasiūlytą principą ir jei na, galbūt galėtumėme metinę augimo prognozę, apžvalgą pas, pasirinkti kaip tą vertinimo priemonę, kriterijumi, kad, nebū, kad išvengtume metodologijų konfe, konkurencijos, nes viena vertus egzistuoja valstybių narių pasirinkti sprendimai ir Europos bendrijos e, instrumentai, kurie apima ir nacionalinius parlamentus. E, Galbūt reiktų pasirinkti brandų sprendimą - Europos daugia pakopės val, valdyseno struktūrą, kuri mums leistų imtis visų tų labai skirtingų klausimų, kur, kur, kurių privalome imtis. Ir siekiant užkirsti kelią gilesniai e, stagnacijai ir nuosmukiui, gal vėlgi galėtume pasitelkti tą augimo perspektyvą. Dabar ministrė pabandys atsakyti į užduotus klausimus. Paprastai bandau atsakyti į kiekvieną klausimą, nes tada tam paaišku, jeigu aš bandau užsisukinėti. Na, ačiū pusiau pragmatiškas būtų tas terminas, kuris yra labai aktualus, bus labai aktualus mūsų būsimame darbe. Mes bandysime suderinti daugybę mechanizmų augimo ir stabilumo pakto reforma, šešių pasiūlymų paketas, Europos semestras, viską puikiai žinote geriau nei už mane. Ir kita vertus vyksta tarp vyriausybinis procesas jis sus, pagal jį kai kurie mums puikiai žinomi procesai ir mechanizmai perkeliami į valstybės narės, į nacionalinį lygmenį. Manau, kad turime padėti vieni kitiems ir užtikrinti, kad tos visos sudedamosios dalis neimtų prieštarauti viena kitą ir kad ypač, kad neprieštarautų sutarčiai. Fiskalinės sutarties projekto uh, nagrinėjimas vyksta gerai, ta prasme, kad jis, e, tekstas tampa vis klandesnis. Pone Balmanai, man patiko jūsų e, pasirinktas mano pasisakymo apibendrinimas. Išmintingai leiskime pinigus ir labai atsargiai e, kirpkime finansavimą. dabartiniai sprendimai susijęs su ateitimi. Pavyzdžiui, moksliniai tyrimai ir plėtra yra ypač aktualus prioritetas. Kai kalbame apie metinę augimo apžvalgą ir fiskalinės sutarties taisyklės, galbūt ne visiškai iš karto aišku, kaip tie dalykai susiję. Rytoj ECOFIN ministrų susitikime, kaip paprašėme, ministrai turės pristatyti išmintingo konsolidavimo planus, ką jie pasirengia padaryti kiekvienoje valstybėje. Tai būtina, kad atkurtume pasitikėjimą. Tačiau tuo pat metu pasitikėjimas turi būti toks, kad galima būtų kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Aš tikiuosi įvairiausių pasiūlymų ir idėjų, nes šalių prioritetai skirtingi. Tačiau kai kurie prioritetai yra bendri konsolidavimas, kad Europos ekonomika taptų stabilesnė. Ir kitas prioritetas - skatinti augimą ir užimtumą. Nes prognozės, paslaugos prognozės yra tikrai liūdnos. Tikėtina, kad augimas bus labai menkas ir taip turėtų paskatinti diskusijas, kaip užtikrinti, kad augimas įvyktų anksčiau, artimiausių metų, o ne tik vidutinės trukmės laikotarpiu. Uh, ir, apsis, ir pasvarsyti, kaip mums elgtis skirtingose politikos srityse. Mano pasisa, norinčių pasisakyti sąrašas nuolatos auga. Dabar Silvy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė ministrė, e, malonu Jūs čia matyti ir linkiu sėkmės. Noriu pasakyti porą dalykų. Visų pirma, tarptautinėje sutartyje E, į tarptautinę sutartį yra perkeltas šešių pasiūlymų paketo tekstas, nes aš jį buvau referentė dėl to paketo. Galbūt, e, na, šešių pasiūlymų paketas yra svarbus tuo, kad ten yra keletas novatoriškų dalykų, kurie yra ypač svarbus ir brangus parlamentui. Ir tai aktualu e, E, ir reiktų e, nesusilpinti tų, tų dalykų. E, makroekonomikos disbalanso kontrolė visų sudedamųjų elementų, bendrai to, to, tos situacijos kontrolė ir parlamentas įrašė, ragindamas siekti ekonominio dialogo automatiškai automatinio nuostatų taikymo taisyklės peržiūrė, nes piliečiams tai gali pasirodyti ne visiškai priimtina, kad kažkas atpažia mygtuką ir viskas vyksta. Taryba turėtų žinoti ir suvokti, kad geriau remtis tuo, ką jau nuveikė, ką sukūrė parlamentas ir taryba drauge, o ne sudaryti įspūdį, kad grįžtama prie primityvesnių uh, E, disciplinos sprendimų. Mes kovojame už discipliną, mes dėl to pasiekėme sutarimo, tačiau nedarykime, kad tai būtų prarasta. Ir jūsų valstybė visada cituojama kaip geras pavyzdys, ypač užimtumo ir fleksisaugumo srityje Aš norėčiau paklausti jūsų, ką konkrečiai, kokius pasiūlymus siūlėte ruoštės pristatyti vadovo susitikime, kad, kad konkrečiai, pragmatiškai pasiūlytume sprendimus, kažką tai pasiūlytume mūsų piliečiams, kurie ypač tikisi sprendimų darbo jėgos rinkoje. I could, I, I, Labai daug norinčių užduoti klausimą. Ir aš manau, kad jeigu mes jų neapjungsime, tuomet uh, užtruksime per nelik ilgai. Todėl ECR frakcijos vardu, kas nori užduos klausimą. Dėkuoju, pirmininkai, ir dėkuoju ministrai už tai, kad jį pas mus atvyko, ta, tik pradėjusi savo darbą. Aš žinau, kad mes jau kalbėjome apie da, e, teisės aktus reglamentuojančios e, rinkų infrastruktūrą. Ir aš taip pat. A, dalyvauju trilogiją dėl emyros, kurio postis vyko šį rytą. Ir mes turime siekti sutarimo šiuose diskusijose. Rinkų infrastruktūra, kuri yra nurodyta MIFIDE, MADE ir kitose dokumentuose, bus pagrista tuo, tuo darbu, kurį mes nuveikime per pastruosius pusantrų metų. Rinkos dažnai e, elgesi ne, neracionaliai. Ir mane neramina tai, kad e, dabar atsiranda naujų, e, naujų pastabų apie įsos darbą. Ir bent jau dabar ne mano šalis kelia vėją. Ir iš tikrųjų Jis aturi nemažai problemų, tačiau kaip mes galėtume jas spręsti dabar, kai baigiantis daryboms valstybės narės pradeda kelti naujus reikalavimus. Jūs, jums tenka atsakomybė vadovauti daryboms šiais labai sudėtingais klausimais. Kaip jūs sieksite sutarimo tam, kad finansinių priemonių rinkos direktyva galėtų būti tinkamai įgyvendinama? it, it's very hard to have, you know. Uh, Labai sunku yra kalbėti apie tai, ką galėjome nuveikti praeitįje. Vyko dėrybos, taip kaip jos vyko ir dabar, kai mes pradėjome pirmininkauti, turime tiesiog vertinti padėtį tokią, kokia ji yra. Labai svarbu yra užtikrinti, kad vyktų politinės diskusijos ir kad kartu būtų kalbama apie tai, kaip reikia keisti e, sutartį ir ar reikia naujos e, sutarties ar ne. Jeigu nederinsime visų šių darybų, tuomet e, pasimesime ir nesugebėsime suderinti savo tikslų. Aš žinau iš savo šalies patirties biudžeto tvirtinimo, kad labai svarbu buvo biudžetą sustiprinti ir labai svarbu buvo investuoti. Mes manime, kad labai svarbu yra ne vien turėti e, stiprų biudžetą, bet ir investuoti į infrastruktūrą. Kadangi mes ne tik taip sukursime darbo vietas dabar, bet ir paskatinsime darbo vietų kūrimą ateityje, nes pastatysime naujas mokyklas, naujų ligoninės ir taip toliau. Tai yra tiesiog vienas žingsnis prioritetų gyvendinimo link, bet jis yra svarbus dėl to, kad jis atspindi, kad bandoma derinti įvairius prioritetus, įvairius tikslus įvairiuose sritise. Kad, kad bandoma derinti švietimo, sveikatos ir mokslinio tyrimų politiką, pavyzdžiui. Aš visiškai jums pritariu, kad mes dėl EMIR turėtume susitarti kuo skubiau. Yra dar neišspręstų klausimų ir žinome, kad šiandien uh, vyko įdomios diskusijos, visi bandėme spręsti nespręstus klausimus ir mums reikės surasti kompromisą, kuris būtų priimtinas visiems. Gal tai nebus e, geriausias įmanomas variantas, bet tai turėtų būti kompromisas ir turėtume jį surasti kuo skubiau, nes aš jums visiškai pritariu. Dabar yra laikas mums pagaliau priimti sprendimą. Ir mes privalome įrodyti, kad 27 valstybės narės gali susėsti prie vieno stalo, gali daryti nuolaidas viena kitos atžvilgių ir gali susitarti. Ir tai būtų labai naudinga ir mūsų ūkiui, ir finansų rinkoms, ir mūsų piliečiams. Okay, uh, Sven. Svenai. So, um, first, uh, Na, pirmiausia, norėčiau uh, žaliųjų frakcijos vardu ir šio komiteto vardu pasveikinti Jūs e, pradėjus darbą ir džiaugiuosi, kad mes galime dabar asmeniškai pasikalbėti. Dėkuoju Jums, kad Jūs pas mus atvykote. Linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant. Na ir turiu pasakyti, kad Jums teko ko gero sudėtingiausias e, e, pirmininkavimo segmentas. Taigi linkiu Jums ne tik sėkmės, bet ir išminties. Iš esmės turiu du klausimus. Pirmasis yra susijęs su neseniai pateiktų pasiūlymų. Jį pateikė Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrai. Ir jo tikslas yra susilpninti kai kuriuos teisės aktus. Jūs minėjote, kad iš esmės kad būtų pratestas terminas, e, e, per kurį reikia paskelbti finansinio sverto rodiklius. Mes manome, kad e, tai visiškai nevykęs pasiūlymas. Be to, kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Junktinė karalystė nori, kad taisyklių būtų laikomasi kur kas griežčiau ir geriau. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kokia bus jūsų pozicija? Ar jūs reikalausite, kad valstybės narės nesilaikytų minimalių standartų, kad jos žengtų toliau, kad taikytų griežtesnius reikalavimus. Ir dar vienas klausimas. Jūs minėjote e, mokesčius ir sakėte, kad sieksite pažangos e, mokesčių srityje. Anksčiau tai nebuvo jūsų prioritetas ir džiaugiamės, kad dabar mokesčiai gavo didesnį svorį jūsų darbo tvarkėje. Mokesčių e, srityje yra vienas opus klausimas, tai yra finansinių operacijų mokestis. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs sieksite e, sutarimo, konsensuso taryboje dėl šio klausimo ir kaip jūs sieksite surasti išeitį iš tos aklavitės, kurioje dabar atsidūrė uh, dėrybos taryboje. Ir paskutinis klausimas, jis yra susijęs su Europos rinkų infrastruktūros reglamentu, su emyru. Problema yra ne ta, kad visi nori, kad būtų įgyvendinti visi jų norai, nors žaliai labai mėgsta, kai, kai yra atsižvelgiama į mūsų norus. Esmė yra ta, kad Europos priežiūros institucijų tinklas dabar turėtų gauti pakankamai įgaliojimų tam, kad galėtų užtikrinti, jog taikoma, kad jog būtų laikomasi jau priimtų teisės aktų. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs esate pasirengusi to siekti? Oui, euh, merci, madame la présidente. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė ir ponė ministrė. Jūs paminėjote mokesčius energetikos sektoriuje. Ir jūs sakėte, kad e, pasiūlymai dėl energijos šaltinių apmokestinimo suvadins labai svarbu vaidmenį mums siekiant spręsti ekologinius uždavinius. Ir mes žinome apie pasiūlymą, da, e, pasiūlymą dėl direktyvos skirtos energijos šaltinių apmokestinimu ir žinau, kad kol kas taryba nepadarė iš tikrųjų realios pažangos šiuo klausimu. Abejojama tiek dėl apmokestinimo principo, tiek taryboje, tiek ir pas mus, pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kai kurie kolegos iš socialdemokratų frakcijos kalbėjo atvirai, kad jie tiesiog atmes šį komisijos pasiūlymą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar pirmininkaujantį Daniją sieks e, pažangos e, nagrinėjant šį dosiją. Nes žinome, kad e, pirmininkavusi, prieš jūs pirmininkavusi šalis tikrai to nedarė. Ir jeigu jūs sieksite pažangos šiuo klausimu, kaip jūs ketinote įveikti tą didžiulę opoziciją, su kuria susidursite taryboje? Na, aš pati tiesą sakant, dar net ne, neišsprendžiau, kaip aš pati įveiksiu uh, savo vidinę opoziciją. Ir kokio kompromisu jūs sieksite? Nes reikėtų nepamiršti, kad uh, Komisijos pasiūlymas turės labai rimtų padarinių, ypač jei mes pritarsime proporcingumo principui, bent jau tokiam, kaip e, jis yra pasiūlytas dabar. Aš gal ir neprieštarauju tam, kad būtų padidintas e, minimalus e, tarifas, tačiau nežinau, kiek realiai ir jūs taip pat žinote, kad ir automobilių sektorių apmokestinti nebus lengva, žinote, kad šis sektorius tikrai priešinasi šiems pasiūlymams. Taigi, ar jūs turėsite kokį nors pasiūlymų, kurie padėtų jums uh, įtikinti tiek tarybą, tiek uh, Europos parlamentą, jog e, šie pasiūlymai yra reikalingi. Europos parlamentas e, norėtų konstruktyviai dalyvauti e, rengiant šį dosiją. Žinau, kad dažnai taryba tiesiog neatsižvelgia mūsų nuomonę, bet vis tiek mes dirbsime ir rengs, teiksime savo pakeitimus ir nebijau, kad ponas, ponas Lenk jų pateiks tikrai nemažai. Dėkuoju. Yes, uh... Uh, on, on the last uh, uh on energy taxation. Uh, Dabar dėl energetikos apmokestinimo iš tikrųjų aš labai patenkinta tuo, kad ryški politinė valia ieškoti kompromiso, nes taip galima išvaikyti visas nereikalingas iliuzijas. Tačiau bet kokiu atveju reiktų šiek tiek pakeisti. Negalima tokio priimti. Mes turime atsižvelgti į techninę bazę ir apsvarstyti, kokius kompromisus galima priimti nes, kaip jūs jau aiškiai pasakėte, jis yra prieštaringas, šis pasiūlymas. Taigi reikia daug ką nu, nu, išspręsti, kalbant apie klimato klausimus, apie sąžiningą konkurenciją tarp valstybių narių. Ir taip pat mes tikimės, kad šios problemos bus išspręstos, kad šis pasiūlymas tiks ne tik daugumai, bet ir bus priimtas vienbalsiai būtent šis apmokestinimas. Uh, taigi toks mano atsakymas į šį klausimą. Kitas klausimas dėl uh, kapitalo reikalavimų. Aš dar nežinau uh, Vokietijos, Prancūzijos pasiūlymo. Aš jo išsamei nenagrinėjau. O kalbant apie komisijos pasiūlymą, jis yra pakankamai subalansuotas. Ten atsižvelgta į vairias pozicijas. Jie uh, Um, vienur griežčiau reagavo, kitur netaip griežtai į atitikamas problemas. Bet bet kokiu atveju mes glaudžiai bendradarbiaujame e, su komisija, nes mes e, diskutuojame, kaip Bazelis 3 reglamentą įgyveninti Europos kontekste. Taigi, aš e, Taip pat norėčiau susipažinti ir su Vokietijos, Prancūzijos pasiūlymu ir galėsime pasiekti bendro kompromiso su, jau su turimomis pozicijomis. Tačiau bet kokia atveju komisijos pasiūlymas yra subalansuotas ir tinkamas. Aš iš esmės jau minėjau e, finansinių sandorių mokestį, sakiau, kad mes jį nagrinėjame, kad nagrinėjame ir kitus pasiūlymus. Žinoma, šitas klausimas yra labai politizuotas. Ir ja, yra atitinkamos valstybės, kurios spaudžiamus spręs šį klausimą, e, nori e, truputį pankstinti jos svarstymą. Tačiau bet kokiu atveju mes norim sižiaugti visų valstybių pozicijas. E, į mūsų darbo atvarkį įtraukiamas ir naujos idėjos šio klausimu. Tačiau pirmininkaujančio šalies tikslas yra, kad pasiūlymas, kuris pateikiamas nagrinėjimui, turi būti iš prieš tai aptariamas visapusiškai Tai būtent mes turime paruošti tinkamą pagrindą šiam pasiūlymui. Aš pasižymėjau dėl EMIR, dėl Europos rinkų infrastruktūros reglamento jūsų pastabos. Iš tikrųjų, mes dabar kaip tik diskutuojame šio klausimu. E, ir mm, dar nieko nepriėmė, nes per, per, daug, per mažai laiko, taigi ačiū Jums už patiktą informaciją. Ačiū. Taigi aš matau, kad dar daug žmonių nori e, pasisakyti ir e, visi tie, kurie iki šiol nepakelia rankos, jie nebeįtraukiami į sąrašą. E, taip turime Robertą Galtierį, Olė Šmitą, Volklins, Džoržo Kijo, Ovas Režeką, Elisa Ferrera, Ove Ludvigsen. Ir uh, suteiksime žodį taip pat ir kitų komiteto nariams, jeigu turėsime laiko. Tačiau m, aš nemanau, kad mums jo liks. Taigi, Teodorai, o pato Ani. Ačiū. E, žinoma, e, ponė ministrė, aš Jums linkiu sėkmingo pirmininkavimo. Aš tik norėjau iškelti klausimą, e, į kurį norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį. Mes gavome pranešimą iš Europos komisijos dėl 14-15 metų fiskalinių programų. Europos komisija sudarė fiskalinę programą, kuri yra skirta e, e, e, padėti fiskaliniam administravimui vystyti valstybės narise. Ir taip pat ten aptariama ir muitų programa, tai yra muitinio programa, kuri padeda muitinio administravimo institucijams. Ir yra kelios valstybės narės, kurios norėtų iškirstyti fiskalinę programą, kaip ir anksčiau. Tai būtent, kad būtų atsarima su fiskalinė programa ir e, mūtinė programa atskirai. Taigi būtent prieštaraujame tam, kad būtų šios programos e, sutilptos į vieną programą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį jūsų į šį klausimą. Ir norėčiau gauti kuo greičiau komisijos, tai yra, atsiprašau, tarybos sprendimą šio klausimo. Anė, jums žodis. Ačiū, Šaron, e, ponė, e, aš čia esu. E, Ministrė, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant. Bijau, kad turėčiau, mm, kad turėčiau reikalauti, kaip pranešėja finansinių sandorių mokesčio klausimų reikalauti išsamesnės informacijos e, šio klausimo. Ir norėčiau sužinoti, kokia yra tarybos pozicija šio klausimo, ypač Danijos. Nes atrodo, kad Danija kartu su e, kitomis trimis e, valstybės narėmis, Junktinė karalystė, Čekija ir Švedija, sudaro valstybių grupę, kurios prieštarauja komisijos pasiūlymui dėl ES finansinių sandarių apmokesnėmo. Taigi mano klausimas yra toks. Ar tai yra principinis prieštaravimas dėl paties principo, kad būtų gyvenintas e, ir e, Europos e, lygių šitas mokestis? Ar jūs turite konkrečius prieštaravimus būtent dėl šito apmokesnimo formos arba dokumentų susijusių su šio finansavimu. Kitas dalykas E, šis pasiūlymas yra susijęs ir suderinimas su jūsų socialinė darbo atvarkė. Ten jūs iškelėte keturius e, da, pirmininkančios Danijos prioritetus. Nes jūs pabrėžėte ir ministras pirmininkas praėjusią savaitę Strasbūrė pabrėžė, kad reikia e, kurti sąlygas socialiniam teisingumui, kad išlaidos būtų mažinamos, kad tinkamiau paskirstamos, kad kad e, būtų e, e, išvengiama kitos finansinės krizės. Visą tai yra susijęs su finansinių sandorių mokesčiu. Tai, tai yra juo bandome išspręsti šias problemas. Ir norėčiau paklausti, jūsų kaip pirmininkant šalies atstovės, ar iš tikrųjų įmanoma valstybėms, kurios taip prieštarauja šiam mokesčiui, sukurti bendrą pagrindą diskusijoms, kad šitas pasiūlymas būtų tinkamai išnagrinėtas. Ačiū. Uh, yes, all, I, uh... Noriu vis pirma padėkoti už tai atkreipėte dėmesį į finansų ir muitų klausimus. Aš visko tiksliai nežinau, bet aš pasižymėjau, kad reikėtų skirti šiam klausimui daugiau dėmesio. Esu taip pat labai dėkinga už parodytą dėmesį, bet manau, kad nuomonės dėl finansinių sandorių mokesčio yra daug labiau nu, nuansuotos, o ne keturios valstybės vienoje barikadų pusėje, o visos kitos kitoje. Nes bet, svarstant bet kokį klausimą prie kofin ministrų stalo yra E, atstovų, kurie karštai pasisako už, kitų, kurie visiškai oponuoja e, siūlymams ir tų, kurie yra tarp šių dviejų ugnių. Taigi visada reikia atlikti išsamų techninį vertinimą, išsiaiškinti, e, ką reikštų vienas pasirinkimas bei kitas pasirinkimas. Reikalinga gili politinė diskusija, kuri ir gali vykti tuo pagrindu. Ir būtent tokia užduotis ir tenka tarybos pirmininkiai. Nežiūri, kad ir kokią poziciją išreikštų atskiros valstybės, jas, jas reikia nuodugniai išnagrinėti. Į viską reikia atsižvelgti, nes kita vertus mes, kaip tarybos pirmininkė, privalome visiems parodyti, visus išklausyti, užtikrinti, kad įvyktų reikalinga politinė diskusija. Taigi mes rengėme techninio pobūdžio diskusijas ir bandome išsiaiškinti, kaip geriausiai vertinti klausimą, nes, o kita vertus, tiksliai, kaip viskas tiksliai atrodys praktikoje, ne, nežinome, negalime žinoti. Žodis Oli Schmidt. Atsiprašau. E, Ministrė, aš atsiprašau, kad primiktinai grįžtu prie finansinių sandorių mokesčio, bet mes norime būti naudingi šiuo klausimu. Jūs turite e, e tokį mokestį Danijoje, kuris sudaro 0,17 procentų už dizelį, taip pat uh, už, yra, už paskolas. Taigi, ką Jūs manote apie tokio Kaip jūs vertinate tokio mokesčio perspektyvas, ar jūs manote, kad jis bus nepopuliarus, ar bus vykdama vieša kampanija prieš jį? Aš tiesiog klausiu, koks, kaip jūs vertintumėte šį mokestį, nes mes parlamente pasisakome už jį. Kadangi Danija turi tokį mokestį, manau, kad panašus mokestis galėtų atsirasti ir ES. Jūsų gyvenimo aprašas, ministrė, yra tikrai spūdingas. Aš matau, kad jūs dirbote UNICEF E, vykdomajame komitete. Jūs puikiai žinote, jūs dalyvavote taip pat kai kuriuose kampanijose e, Afrikos žemynė. Taip pat turiu klausimą apie reglamentą dėl finansinių instrumentų rinkų direktyvos ir apie spekulaciją maisto produktais tose valst... toje pasaulio dalyje. Kaip e, jūs manote pasitelkti tą direktyvą, kad būtų užkirstas kelias tokiems dalykams? Er e, ir danų, ir švedų kalbos yra skandinavų kalbos, taigi naudinga jas kars nuo karto išgirsti. Ačiū, ministrė, už tai, kad atėjote pas mus. Būdamas iš, liberalas iš Švedijos, norėčiau pasakyti, kad man tikrai malonu Jūs čia matyti. Turiu keletą klausimų Jums. Visų pirma, svarstome fiskalinę sutartį. Ir Danija jau pareiškė, kad yra pasirengusi joje dalyvauti, prisijungti prie jos. O šv... Kodėl? O Švedijoje mes dar tik svarstame šį klausimą, nors e, šalies parlamentas Riksdagas lyg, lyg ir norėtų e, prisijungti. O kodėl jūs pareiškite, kad esate pasirengę jai pritarti? Taip pat kaip bus su ne eurozonos valstybėmis? Ar bus galimybė nuspręsti ir dalyvauti eurozonos susitikimuose? Ar, tai yra, ar, ar, ar galima bus tapti tos fiskalinės sutarties namis, jeigu nebus, e, jeigu nebus eurozonos narėmis? Taip pat noriu paklausti apie indėlių garantijos, indėlių garantavimo schemas. Jūs minėjote garantijas. Manau, kad ta direktyva yra labai svarbi, nes tai susijęs su e, paskolomis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip žinome, tai tikrai svarbus dalykas. Savo įžanginėme pasisakymę e, minėjote, kad kad kalbant apie finan... Jūs esate pasirengę svarstyti, teikti svarstymai finansinio sandorio mokestį. Ar, ar esate taip pat pasirengę siūlyti e, suvienodintą e, mo, įmonių mokestį? Ačiū. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi tuo, kad labai, vyksta labai atviros diskusijos, kaip apmokestinti finansinį sektorių, nes sklando įvairiausių mitų apie tai, kad finansinių sandorių mokestis yra įvairiausi dalykai, bet ką galime pavadinti finansinių sandorių mokesčių. Tai tik tai įneša sumaišties ir netikslumo diskusijas. Kaip jūs sakėte, pas mus Danijoje yra, finansinėme sektoriuje yra daugybė mokesčių, nes mūsų nuomonė neapsimoka tų klausimų susijęti su politika, su ideologija. Uh, ir galbūt būtų naudinga surenkti visiškai nepolitinės diskusijas ir pakalbėti apie tai, kaip apmokestinti finansinį sektorių. Nes tos direktyvos, tie pasiūlymai, kuriuos mums reikės nagrinėti, padėtų mums užkersti kelią kitai galimai finansiniai kriziai, kuris įsiautė 2008-aisiais. Labai svarbu, uh, kad komisijos pateiktas pasiūlymas dėl finansinių sandorių mokesčio nustelbtų darbą, kurį atliekame dėl Europos rinkų infrastruktūros reglamento, taip pat finansinių instrumentų rinkos direktyvos, peržiūrėtos piknodžiavimo rinkos, rinka taisyklių direktyvos. Mums reikia vieningos vieningo taisyklių rinkinio visų kitų dalykų reiktų taip pat nepamiršti. Ir, ir tai turėtų būti mūsų atspirties taškas, nes kitaip ne, nematysime bendro vaizdo. Valstybės e, savo finansinį sektorių yra apmokestinę įvairiausiais būdais ir atvenčiais mėnesiais. mėnesiais. Svarbiausia yra bandyti įvesti, pasiūlyti tokias nuostatas, visuotinės nuostatas, kurios galėtų užkirsti kelią kitai finansų krizį. Taip pat esu pasirengusi kalbėti ir apie tiesioginį finansų sektoriaus apmokestinimą. Dėl konsoliduotos įmonių mokesčio bazės nepaprastai išradingi pavadinimai. Visiškai pritariu jūsų pateiktam vertinimui, kad tai yra svarbus uh, dalykas ir, ir, ir kad tai yra sudėtinga tema. Valstybių sistemos skiriasi, skirtingi mo, mokesčių bazės skiriasi ir dėl to diskusijos yra nelengvosios, bet mes bandysime ieškoti sutarimo ir be abejo nes glaudžiai bendradarbiausime su jumis. Kitas jūsų uh, pacituotas pasiūlymas investicijų, su investicijomis susijęs pasiūlymas. Tai svarbu konkurencingumai. Kalbame apie tai, kaip paprastai be jokių ypatingų priemonių užtikrinti, kad žmonės neatsidurtų tokiose, tokioje padėtyje, kad e, prarastų galimybę save išlaikyti. Bandysime siekti pažangos varstant šį pasiūlymą. Klausimas dėl to, kodėl Danija norėtų prisijungti prie fiskalinės sutarties. Na, tai aš, negali, aš iš esmės negaliu to daryti, nes tai yra susijęs tarp, tarp vyriausybinių procesų, kuris dabar vyksta. Dar nėra galutinės sutarties redakcijos, taigi remiamės kol kas pare, dabar egzistuojančių pra, projektų. Svarbiausia yra štai, ko, kad, štai kas numatoma galimybė pasitraukti iš eurozonos. Nežiūrint tai, ką aš manau apie tai, Danai nėra eurozonos nariai ir tai mums yra svarbu. Antras dalykas, mes negalime pakeisti savo konstitucijos, taigi jeigu reikėtų konstitucinių pakeitimų, mes negalėtume prisijungti prie tos sutarties. Ir trečia, ekonominiai tikslai turėtų būti apskaičiuoti stabiliai, kad būtų galima vykti stabilę ekonomikos politiką. Tačiau na, aš nesakiau kol kas jūsų klausimą kodėl mes norime prisijungti. Tai yra tik tai sąlygos, kriterijai, kuriuos būtume tenkinti, kad galėtume prisijungti. Mes manome štai, ką gruodžio 9-ąją žaidimo taisyklės pasikeitė. Nes dabar ne tik augimo ir stabilumo paktas, ne tik šešių pasiūlymų paketas, ne tik Europos semestras, jas visas tas nuostatas reikia perkelti nacionalinį lygmenį. Ta turime padaryti ir Danijoje, nes iš esmės manome, kad tai gerai mums ir kad savo šalies įstatymuose mes, mes konstatuojame, kaip mes elgsimės. On... Sorry, you didn't, you didn't... Arlin, man atrodo, norėjau patikslinti klausimą. Jūs nesakėte mano klausimą dėl MIFID ir MAR. Atsiprašau, iš tikrųjų pamiršau. Manau, kad um, man kaip žmogus, kuris atstovauja pirmininkaujančiai šaliai, sunku yra pasakyti, kad mes rasime vieną sprendimą, kuris e, tiks visiems, nes žinote, tai kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Bet taip pat galiu pasakyti, kad e, kai kurie dalykai susijęs su prekyba užšastinės vertiminės popieriais e, gali pajudėti, nors tai bus ir nedidelis žingsnis į priekį, tačiau vis tiek tai bus žingsnis į priekį. Ir tai bus taip pat naudinga ir mūsų e, stabilumui ir visiems tiems, kas e, užsima šią prekybą. Dėkuoju Roberto ir pada Wolf Klintz. Ačiū. Pane ministrė. Aš norėčiau jums šiek tiek papasakoti apie tai, apie ką mes kalbėjome šiandien Eurogrupės susitikime, kuriame buvo kalbama apie fiskalinį susitarimą. Aš ten dalyvavau kaip Europos parlamento e, narys. Jūs atstovausite Danijai tarp vyriausybinėse dėrybose jūs negalėsite veikti kaip ir mininkaujantis šalis šiuose dėrybose. Bet vienaip ir kitaip jūs turite savo poziciją ir puiku, kad Europos parlamentas su jumis bendradarbiauja. Ypač dabar, kai jūs rengite savo poziciją šioms sudėtingoms dėryboms. Jums žino, jūs žinote, kad Europos parlamentas gan kritiškai vertina fiskalinį susitarimą. Ne dėl to, kad manome, kad mums reikia fiskalinės drausmės, bet dėl to, kad mes manome, jog būtina jo, šios drausmės siekti stiprinant ES normas, galiojančias taisyklės. Fiskalinė drausmė be abejo yra labai svarbus dalykai, kas tačiau vien e, drausmės neužteks tam, kad mes galėtume išbristi iš šios krizės. Ir dar vienas dalykas. Aš labai teigiamai vertinu jūsų vyriausybės e, veiksmus, jūs poziciją. Ir Jūs visuomet teigiamai reagavote Europos parlamento pasiūlymus e, dėl bendradarbiavimo pagal antrąjį, trečiąjį straipsnį, e, dėl bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais dėl 16 straipsnio, dėl e, lėšų įsisavinimo ir taip toliau. Bet dar ne viskas yra įspręsta ir Europos parlamentas mano, kad negalima priimti galutinio sprendimo, e, kol dar nėra, e, nėra įspręsti likę klausimai. Pavyzdžiui, trečiasis straipsnis – Valstybės narės turėtų prisimti įsipareigojimų, kurie būtų tvirtinti jų nacionalinėse teisės aktuose, kurie sustiprintų ES poziciją. Pavyzdžiui, pus, pusės procento rodiklis, jis tikrai nėra labai aiškus. Mes norime, kad būtų nustatyti kiekybiniai reikalavimai, nes jeigu bus pakeistas trečias straipsnis ir kiekybiniai kriterijai bus pakeisti kokybiniais kriterijais, tuomet e, ši sistema neveiks. Taigi mes e, manome, kad reikia kiekybinių kriterijų e, kiek, ir manome, kad reikia šios parametrus taip pat derinti ir su MTO. Tikimės, kad jūs įsiklausysite į Europos parlamento nuomonę. Ir laukiame taip pat uh, konsensuso uh, Eurogrupės aukščiausių lygių susitikime. Suprantame, kad uh, jei bus pasiūlyti kokie nors apribojimai, tai, tai sutrukdys šio susitikimo susitikimui. Ir mes manome, kad mums reikia ir vadinamųjų stabilumo obligacijų. Gal vien jų neužteks, bet mes manome, kad tai būtų jau pakankamai geras kompromisas. Būtų įdomu sužinoti, kokia yra Danijos vyriausybės pozicija dėl stabilumo obligacijų. Ir dar vienas klausimas antro, e, aštunto straipsnio antroji dalis, ten kur kalbama apie taikomas sankcijas. Ką Jūs apie tai manote? Vulfas. Ačiū, Sharon. Pone ministrė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, pirmininkaujančią Daniją. E, su puikiu pasirengimu pirmininkauti jūs išleidote knygelę E, kurioje pateikite visą būtiną informaciją ir įvairiuose pokalbiuose jūs taip pat įrodėte, kad jūs labai profesionaliai žiūrite į savo užduotis. Taigi aš norėčiau paklausti. Kai e, pasaulio finansų krizė pasiekė savo kulminaciją, kai Lehman Brothers e, bankrutavo, buvo pasakyta, kad visi produktai, visi e, finansų institutai e, turi būti reglamentuojami ir prižiūrimi pagal vienas taisyklės. Tačiau mes iki šiol nepasiekėme šio tikslo. Vis dar yra E, skirtumai tarp ES ir tarp JAV, kad kalbant apie priežiūrą tų finansinių institucijų. Man, todėl aš paklausiu, ar mes tengiamės panaikinti tos skirtumus arba sumažinti juos kiek įmanoma labiau tarp, e, tarp JAV ir uh, e, ES. Tai būtent kalbu apie bazelio reglamentus ir visus kitas susitarimus. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad mes turime kalbėti vieną, vienu balsu. Dabar e, šitas kapitalo reikalavimai, e, mm, e, finansinių sandorio mm, apmokestinimas, tai būtent ir yra sugalvoti siekiančio tikslo. Taigi, kaip tie skirtumai tarp įvairių institucijų yra panaikinami. Kitas dabar klausimas susijęs yra su pono Bulmano klausimu. Jūs taip pat kalbėjote apie augimą ir užimtumą. Mario Monti E, pasakė, kad didžiausias augimo potencialas e, yra susijęs su tuo, kad būtų įgyveninta e, vidaus arba bendros rinkos idėja kad būtų galutinai įgyvendinta. Tačiau vis dar yra tam tikrų matomų ir nematomų kliūčių, ypač pasienyje tarp įvairių valstybių narių, kalbant apie paslaugų teikimą, pavyzdžiui. Ir tos kliūtis trukdo augimui. Vadinasi, mes turime tam tikro potencialo panaikintas e, e, tas kliūtis ir nereikės papildomų finansavimo augimui užtikrinti. E, dabar problemos finansų sektoriuje ir jo priemonės kovojant su tomis problemomis sudaro įspūdį mūsų piliečiams, kad mes kūrime centralizuotą federaciją. Ir aš manau, kad mes piliečiams geriau parodytume savo tikslus, jeigu mes e, jiems teiktume išsamesnį informaciją apie tai, e, ko mes siekiame, kad mes nesiekiame centralizuoto e, valdymo. Taigi, kaip jūs bandote įgyveninti visas šias priemonės? Yes, um, well. Taigi, iš esmės. Uh, mums e, labiau e, e, patiktų. Jeigu mes aptartume šitą mm, fis, fiskalinio paketą su 27 valstybėmis narėmis ir uh, Iš esmės, Durbanės susitikime buvo ir e, pastebėta, kaip gali 27 valstybės narės e, bendradarbiauti. Žinoma, e, galbūt nepasiekime to, ką norėjome, tačiau vis dėlto 27 valstybės narės dirbo ir bendradarbiavimo kartu. Ir dabar, kalbant apie šitos sprendimus, apie mm, gruodžio 9 dienas, iš, iš tiesų prognozijos yra niūrios. Mes dabar įgyvenime ne sąjunginį procesą, tačiau tarp vyriausybinį procesą. Aš manau, kad vienas projektas po kito, e, politiniai susitarimai e, vis e, tampa labiau teisiniais dokumentais ir mes prieartėjame prie to, kad užtikrintume, kad nukrypimas nuo sutarčių yra netoks didelis, kokio mes bijojome. Taigi mes galime tik tai užtikrinti šioje situacijoje, kad mes nenutolsime nuo sutarčių Mes žinoma negalime daug ko pakeisti, bet mes vis dėlto norime priartėti ir laikytis sutarties procedūrų kaip įmanoma. Žinoma, čia yra klausimas, kiek mes sustiksime ir kiek mes aptarinėsime šios reikalus. E, šitos ratifikuojančios šalis signatarės turi būtinai dalyvauti šitose susitikimuose, mūsų diskusijose. Ir galbūt Aš manau, kad e, šią naktį mes nieko, ne, nieko nenutarsime galutinio, tačiau bet kokiu atveju mes e, pažengsime į priekį, būtent e, kalbant apie ES ir kokius, kokius metodais mes bandysime kovoti su joje, joje iškilusiomis problemomis. Aš sutinku su to, kad tarp ES ir JAV yra daug skirtumų. Uh, Žinoma, e, ne tik e, kalbant apie tai, kaip mes e, taikome Bazelis 3 reglamentą ir kaip mes kovojame su 2008 metų finansų krize, tačiau ir, ir kitais dalykais. Tačiau yra daug dalykų, kurie gali būti sumažinti, tai yra tie skirtumai gali būti sumažinti. Mes diskutuojame su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, aptarinėjame atitinkamas problemas, bandome e, nustatyti tam tikras vienodas taisyklės ir bendradarbiavimo pagrindą. Mes e, taip pat sutinkame, kad e, bendroji rinka yra mūsų prioritetos, taip mes traukėme į savo pirmininkavimo programą, nes mes žinome, kaip, kaip ir jūs, kad kita bendrosios rinkos karta uh, bus ta būtent, kuri ir skatins augimą. Tačiau tai yra kaip ir visi kiti dalykai toks tikslas, kurį mes turime pasiekti. Dabar dar vienas dalykas, mums reikia išsamesnių diskusijų apie augimą. Mes jau padarėme išvadą, kad taupimas ir augimas yra ne tas pats dalykas. Pažiūrėkime į praeitį. Ekonomika augo Europoje Jeigu mes galėtume e, aptarti, kaip mes galėtume e, paskatinti vidaus e, rinką, kaip mes galėtume ir mes galėtume spręsti kitas, kitus klausimus susijusius su ekonomika tai ir viskas vienu metu. Tada pasiektume geresnių rezultatų. Žinoma, mm, Žinoma, kai kurie reglamentai yra e, kartojantis vieni kitus, tačiau kaip ir Danijoje, taip Europos Sąjungoje pasitaiko tokių. Na, dar suteiksiu galimybę trims kolegoms užduoti klausimus. Diorgo, Ivo ir Olelut Kikson. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministrė. Visų pirma, noriu pasveikinti Jūs e, su Jūsų žanginiu pasisakymu šiandienos susitikime ir linkiu Jums visokiojo pasiekmės nelengvose darbose, kurie Jūsų laukia per atinantį pusmetį. Taip pat ypač atkreipiu dėmesį į Jūsų cituotą kreditų reitingavimo agentūrų reglamentą. Jūs pabrėžte, kad tai yra svarbus Danijos pirmininkavimo klausimas. Šiame reglamente sprendžiami e, įvairiausi klausimai. Tuo tarpu tai dar yra finansinis reglamentas ir kol kas iškyla daug dar išlieka daug neiškumų dėl to, kaip finansuojamos kreditų reitingavimo agentūros. Svarbiausia, kad jų nefinansuotų investuotojai. Kaip Jūs vertinate kreditų reitingavimo agentūrų finansavimo klausimą? Man atrodo, kad turėtų, taisyklės turėtų būti pakeistos, kad investuotojai galėtų finansuoti tas agentūras. Klausimas, taip pat turiu klausimą apie eurozonos valstybių įsiskolinimo krizės valdymą. Jau nemažai įvyko vadovo susitikimų, kurie e, su, sukuria pagrindą įvairiausiems lūkesčiams ir viltims, tačiau po to mus paprastai sprendimai nuvilia. Kaip Jūs vertinate galimybę toliau kurti euroobligacijas, siekti euroobligacijos radimo arba stabilumo obligacijų sukūrimo, kad eurozonoje atsirastų bendras valdymas ir tvarkymas to, kaip, valstybių, kaip valstybių, tai to, kaip nauja valstybių obligacijų tvarkymo sistema. Taip pat Europos centrinis bankas ar neturėtų jis vaidinti svarbesnį, didesnį vaidmenį nei dabar. Uh, Ar nemanote, kad Europos centrinis bankas galėtų tapti paskutinę kreditavimo instanciją? Ar reiktų bandyti eiti šiuo keliu ar ne? Galbūt reiktų siekti ekonominės politikos koordinavimo ir taip užtikrinti augimą. Uh, kal, siekiant e, stabilumo ar eurozonos stabilumo, siūloma įvairiausi sprendimai. Aš buvau referentų dėl šešių pasiūlymų paketo. Bet galbūt mums reiktų daugiau dėmesio sutelkti į didesnį ekonominės politikos koordinavimą, siekti didesnio ekonominės politikos at... sutapimo skirtingose valstybėse. Ivo. Čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė. labai atidžiai jūsų klausiausi. Ir tikrai mm, man daro įspūdį jūsų išsamus ir nuodugn, nu, išsamių patyrimų paremti atsakymai. Uh, labiausiai mums reikalingas yra realus vertinimas. E, daugybės tų sričių, politikos sričių, kurias, kurios jau šiandien buvo aptartos šį vakarą. Jums buvo žadai įvairiausių klausimų. Vienas iš jų energijos apmokestinimo direktyva, kita susijusi su finansiniu sandoriu, kitas klausimas buvo susijęs su finansiniu sandoriu mokesčiu. Iš esmės tie klausimai buvo pakartoti daugelį kartų šiandien jau. Ir nesitikiu, kad dar ką nors galėtumėte naujo pasakyti apie finansinių sandorių mokestį? Taigi, aš norėčiau išgirsti real, norėčiau išgirsti, kaip jūs praktiškai vertinate finansinių sandorių mokestį. Olle Livingsson. Och hjärtligt välkommen hit, fru minister. Det är trevligt att se er här. Ačiū. Pone ministra, tikrai malonu Jūs čia matyti ir pasveikinti. Pone Lulink jau turėjo galimybę pasisakyti. Aš norėčiau pratesti jos mintį ir pakalbėti apie komisijos pasiūlymus. Po, komisijos patiktas pasiūlymas paremtas išsame analizė, jis yra neblogai subalansuotas. Žinoma, dar reikia spręsti kurias problemas. Tačiau komisijos pasiūlymo e, pagrindas yra geras. Energetikos mokesčio direktyvos klausimas yra neblogai suformuluotas, nes tačiau dabartinė e, direktyva jau yra pasenusi ir reikia ją koreguoti, jeigu norime užtikrinti geresnį rinkų funkcionavimą. Jeigu mums nepavyks peržiūrėti tos direktyvos, nepasieksime 2020 strategijos tikslų ir ateities kartos privalės visiškai pakeisti tą direktyvą, kad būtų galima pradėti taikyti naują aplinkosaugos politiką. Krize bei visos su, su krize susijusios sąlygos mus įpareigoja vertinti situaciją būtent iš šios perspektyvos, šios perspektyvos. Taip pat automobilių sektoriaus pramonė verčia mus žvelgti į energetikos sektorių. Tačiau reikia ieškoti kompromiso tarp pramonės poreikių ir platesnės vizijos. Noriu paklausti, kokiu tikslu jūs sieksite. Uh, ir kaip užtikrinsite, kad, energeti, kad energetikos e, apmokestinimo direktyva būtų svarstama mums pagidaujama linkme? Džiaugiuosi, kad e, jūs paminėjote kredito e, reitingavimo agentūras, nes jos vaidina labai svarbu vaidmenį, kai kila finansų krizė ir dabar visi kas skaitė e, žinias, kas žiūrėjo žinias per televiziją ar, ar skaitė pranešimus spaudai, žinojo apie šias agentūras. Ir kyla natūraliai jų uh, atskaitomybės klausimas. Aš manau, kad karstą kartą reikia keisti reitinguojančią agentūrą, tam, kad uh, vertinimo netlikinėtų nuolatos ta pati agentūra. Nes visuomet žinome, kad uh, dvi galvos yra geriau nei viena. Ir mes norime, kad e, vertinimas būtų kuo geresnis. Bet to žinome, kad, e, kad ir kas būtų vertinimas, ar visa šalis, ar tik tai viena kokia nors įmonė, tai šie reitingai daro didžiulį poveikį ekonominiai e, padėčiai toje bendrovėje arba šalyje. Labai sunku yra reikalauti, kad Europos centrinis bankas e, darytų daugiau, nei yra numatyta sutartyje. Manau, kad Europos centrinis bankas turėtų vykdyti jam pavestus įpareigojimus. Ir ECB stengiasi dirbti kuo geriau. Man bus labai įdomu taip pat dalyvauti diskusijose apie euroobligacijas. Euroobligacijos e, pirmiausia turėtų būti uh, suvokiamos ne kaip e, krizės sprendimas, bet patesnėme e, komisijos žaliosios knygos kontekste. Tai yra turime apie jas kalbėti, galvodami apie platesnį, didesnį stabilumą. Ir manau, kad e, išsamesnės diskusijos apie euroobligacijas mums reikia. Tačiau būtų tikrai neprotinga galvoti apie euroobligacijas, tik apie krizės įveikimo priemonę. Mes norime didesnės fiskalinės finansinės drausmės Europoje tam, kad e, iš tikrųjų būtų laikomasi solidarumo su, kitomis, su eurozonos šalimis. Ir antra vertus norime užtikrinti, kad, kad ir nacionalinės vyriausybės ir politikai suprastų, kad e, atsakomybė yra bendra ir kad e, jos taip pat turi prisimti jiems tenkančią joms tenkančią naštą. Toliau. Aš manau, kad labai svarbu yra nepainioti augimo politikos ir išlaidų. Augimo politika apima kelis skirtingus aspektus, pavyzdžiui, jie apima taip pat ir e, rink, darbo rinkos funkcionavimą. Pavyzdžiui, kalbame apie tai, ar jaunimas gali patekti ar į darbo rinką ar ne. Toliau tai yra susiję ir su skaitmeninė rinka, ir su tuo, kaip, kokie, kiek skaitmeninių paslaugų yra teikiama ir ar piliečiai gali jomis naudotis. Taigi tai yra platesnis klausimas. Toliau, e, energijos šaltinių apmokestinimas. Labai svarbus klausimas. Žinome, kad e, pinigai vis dėlto yra svarus argumentas visose diskusijose. Ir e, todėl apmokestimas gali paskatinti mus naudoti daugiau naujų, naujoviškų energijos šaltinių. Bet tai nereiškia, kad mes negalime siekti kompromiso. Nes e, šis klausimas, kaip ir kiti mūsų darbo trakė esantis klausimai, turi būti sprendžiamas. Mes norime judėti į priekį, mes nenorime tiesiog uh, pasakyti, štai tokia yra mūsų pozicija ir viskas. Todėl mes sieksime kompromiso. Ir man atrodo, kad mūsų augimo tikslai neprieštarauja aplinkosaugos tikslams. Mums reikia savotiško žaliojo, žaliojo perinamojo laikotarpio Ir manau, kad tai padės mums, e, toks bendras požiūris padės mums tiek stumti mūsų ūkį į priekį, tiek e, geriau prekiauti su kitomis pasaulio šalimis, tiek geriau apsaugoti savo aplinką. Ir aš manau, kad ekonominis augimas ir aplinkosauga yra a, e, tos pačios monetos skirtingos pusės. Pirmininkė, dar keli kalbėtojai, pirmiausia, paskui, kad jau niekas nebegalės, negalės pasisakyti, o po to pasakiau, kad dar kalbės. Taigi, ponia Ferrera. Mr. Saris Wolski, who has patiently waited. Ir Saris Volskis, kuris e, labai kantriai laukia savo eilės. Taigi, Lysa pirmiausia. Lysa rengė vieną iš pranešimų susijusių su dviejų dokumentų paketu ir man atrodo, kad aš žinau, apie ką jį kalbės. Taip, bet e, Manęs paprašė kalbėti labai trumpai. Taigi mano klausimas. Yra susijęs štai su kuo. Mes turime finansinių rinkų reglamentą, kitas ramstis yra stabilumas eurozonoje ir trečias yra augimas ir konvergencija. Štai tokie yra trys ramšiai. Mes e, dirbome Stiprindami pirmąjį ramstį, kalbėjome apie sisteminę e, riziką, jos vertinimą, apie bankų stiprinimą. Gal galėtumėt pakomentuoti, kokie būtų jūsų prioritetai šiuose sritise? Toliau, e, eurozonos stabilizavimas. Aš manau, kad e, mums kartais reikia aiškesnių teisės aktų. Yra nelengva suderinti šešių dokumentų paketą su bendromis ekonominėmis gairėmis, su ekonominiu semestru, su Europa 2020 strategija. Nepaprasta yra suderinti visus šios dalykus su tuo, ką mes svarstome dabar. Panašu, kad visi mūsų pasiūlymai susijęs su makroekonominio balanso mažinimu ir tai, kas buvo, buvo susijęs su šešių dokumentų paketu, dabar jau yra visiškai pamiršta, nes tai nebėra aktualu. Ir dar vienas dalykas. Aš iš tikrųjų manau, kad didesnės išlaidos ir augimas, augimo skatinimas nėra visiškai tie patos dalykai. Tai yra didesnėmi išus, jei daugiau investuosime į, į augimą, nebūtinai jį paskatinsime, net būtinai paskatinsime ūkį aukti. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kokiamis priemonėmis jūs ketinate skatinti augimą bei konvergenciją, nes tai yra būtina. Dėkoju. Antony. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs, ponė ministrė, su tuo, kad jūs pradėjote eiti šias labai atsakingas e, pareigas. Mes padarėme šiame komitete nemažai pažangos, nagrinėdami direktyvą dėl būsto paskolų. Bei tai paskolų nekalnojamam turtui įsigyti. Tai buvo labai svarbus dokumentas ir dabar krizės akivaizdoje mes tai suprantame dar aiškiau. Buvo nemažai kalbėta, kad mums reikia padidinti stabilumo fondus. Ponas Monti, Kristin Legard ir Mario Draghi ir kiti kalbėjo apie tai, kad mes turime stiprinti stabilumo fondus tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Pregunta yra en la línea similar que mi compañera Elisa Ferreira. Estoy de acuerdo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Mano klausimas panašus į ponios Liza Ferreros. Mes turėtume diskutuoti daugiau apie augimo skatinimą, nes vien tik tai taupimo priemonėmis mes šios krizės neįveiksime. Ir taip pat aš norėčiau, kaip ir Eliza, iš jūsų daugiau e, sužinoti, kaip jūs bandysite skatinti šitą augimą. Tas kolega jau pasakė, kad uh, Europos investicijų bankas galėtų finansuoti e, didelius Europos infrastruktūros projektus. Kaip Jūs manote, ar mes galėtume pasinaudoti šią priemonę? Nes e, iš esmės nacionaliniai biudžetai dabar susiduria su didžiomis problemomis e, per šį pusmetį finansuodamas investicijas. Sarišvolski, ačiū pirminkė. Lietu, ponė ministrė, jūs e, pirmininkausite ECOFIN tarybai, kurioje bus e, svarstoma e, penktoji fiskalinio pakto redakcija. Aš norėčiau Jums pranešti, kad praeitą savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje yra pasakyta ketvirtajame straipsnėje, kad kad šalis prisijungusios prie šio pakto turėtų dalyvauti ir e, dėrybose dėl, dėl eurozonos. Ką Jūs apie tai manote? Ir iš tikrųjų mes galėsime dalyvauti rytoj vykstančiame susitikime. Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mes, kaip ir minkaujantį šalis, neturime pozicijos dėl dalyvavimo posėdžiuose nes pirmingaujantis šalis negali tokios pozicijos turėti. Tačiau mes žinome Danijos vyriausybės poziciją, nacionalinę poziciją. Mes manome, kad mums turi būti leisti dalyvauti visose susitikimuose. Ir mes šios pozicijos laikysimės tol, kol mums nebus leisti dalyvauti šiuose susitikimuose. Ir nebejoju, kad mus parems ir kitos šalis. Mes dabar pasiekėme tokį tašką dėrybose, kai daug kas paaiškėjo. Ir be abejo, visi klausimai susijęs su gyvendinimu, su tolesniais veiksmais yra dalykai, kurie mums rūpi. Ir mes manome, kad mums turi būti leista dalyvauti šiuose susitikimuose. Antras klausimas. Aš pabandysiu atsakyti iš karto du klausimus iš tikrųjų. Rūdienį vyko nemažai diskusijų apie tai, kaip reikėtų elgtis su stambiausiais bankais ir kokie turėtų būti taikomi jiems kapitalo pakankamumo reikalavimai. Aš iš dalies Jums pritariu ir irgi manau, kad priimama daug sprendimų, tačiau vis dar neaišku, koks mechanizmas yra reikalingas tam, kad mes pakeistume dabartinę situaciją, pakeistume dabartinės aplinkybės. Komisijos parengtas pranešimas dėl makroekonominio disbalanso, kuris svarstys ekofinas. Na, dėl jo galiu pasakyti, kad jūs ko gero suprantate, kad mes e, norime ne vieną arba ne tiek priimti daugiau naujų teisės aktų, kiek užtikrinti, kad būtų gerai gyvendinami jau galiojantis teisės aktai. Nes yra tiesiog labai malonu matyti, kaip e, svarbios nuostatos e, yra realizuojamos. Ir dar apie augimą. Aš jau minėjau ne kartą, kad Svarbu yra suprasti, kad daugiau išleisdami pinigų nepaskatinsime augimo. Mes turime siekti užbaigti e, bendrą rinką, turime skatinti prekybą ir apie tai nemažai kalbama Europos parlamente. Be to turime suprasti, kad moksliniai tyrimai ir taikomoji plėtra yra taikomo veikla yra mūsų prioritetai. Tai yra labai svarbu. Be to, valstybės narės turėtų įgyvendinti kai kurias struktūrinės reformas, tai tam, kad užtikrintų, kad darbo rinka būtų lankstesnė. Apie tai buvo kalbėta anksčiau ir tikiuosi, kad bus kalbama ir toliau. Bet be viso to svarbu suprasti, kad kai kalbame apie konsolidavimą, apie e, ūkio stiprinimą, mes galime juos siekti įvairiomis priemonėmis. Ir aš savo kalboje kalbėjau, kaip mes galėtume leisti pinigus išmitingiau, o mažinti lė, e, išladės tik tai ten, kur tai yra būtina. Kaip galima būtų gyventinus pasaulyje ir turėti aiškius politinius prioritetus. Prieš porą metų mes kalbėjome apie, apie konsolidavimą ir tuomet Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija labai aiškiai pasakė, kad puiku, konsoliduokite ūkį kiek tik tai norite, tačiau mums reikia dėmesio ir švietimui ir kitoms sritims nes švietimas e, tai taip pat turėtų būti prioritetinės rytis, nes norime būti išmintingesni ateityje, o ne kvailesni. Dėkuoju uh, Jums už Jūsų laiką. Aš Jums minėjau, kad, kad klausimai bus e, tikrai sudėtingi, gal kartais ir prieštaringi. Mes norėtume jūs pakviesti į tarp parlamentinį susitikimą, kuriame dalyvaus visų 27 valstybių narių nacionalinių parlamentų atstovai, jame taip pat dalyvaus ICON užimtumo ir biudžeto komiteto nariai. Pag, šis susitikimas rengiamas uh, įgyvendina nuostatas dėl Europos semestro. Ir mes pakvietėme trijų Europos parlamento komitetų narius dėl to, kad labai dažnai e, šiems komitetams patikėta kompetencija net valstybės narėse priklauso vienam komitetui. Ir aš kviečiu Jūs atvykti į šį tarp parlamentinį susitikimą. Like to... Aš tikrai nenoriu būti paskutinė, kuri pabaigsiu šį posėdį, bet aš noriu padėkoti už šį kvietimą ir aš tikiuosi, kad susitiksime prieš Okofino ministrų susitikimą kovo mėnesį, nes jau bus įsibėgėjęs Europos semestras ir aš daugiau žinosiu, kaip viskas veikia. Ir manau, kad tai bus puikus momentas pratesti mūsų diskusijas e, apie ekonominę valdyseną. Noriu padėkoti Jums už visus šiltus linkėjimus. Ir taip pat noriu palinkėti sėkmės ir jums nes manau, pajutau, kad mes galime dirbti draugė ir rasti kom, svarbus kompromisus svarbiais klausimais. Aš to ir tikiuosi dirbti draugė su jumis. And... Ačiū. Ir pratesime darbą rytoj 9 val. ryto. Kalbėsime apie kreditų tai reitingavimo agentūras. Ačiū.